Uh, welcome to the ITRE committee meeting. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Sveiki sugrįžę į uh, komiteto posėdį. Dar kartą norėčiau Jums uh, priminti, uh, mes turime specialų pranešimą. Ponios ir ponai, turiu specialų pranešimą. Papildomas ITRE komitetas pos, ITRE e, komiteto posėdis kartu su kultūros komitetu remiantis 55 taisyklę. Mes turime tą patį pranešimą ir tai yra apie kūrybinės pramonės šakas, e, e, kūrybinės industrijas. Tai vyks Strasbūrė pirmadienį nuo 7 iki 9 vakaro. Gegužės mėnesio Strasbūrė. Taigi dabar septintasis punktas. Labai sveikinu tuos, kurie atėjote į antrąją mūsų posėdžio dalį. Mes kalbame dabar apie naują energetinės ne, rinkos, um, naują, naują energetikos rinkos modelio uh, sukūrimą. Ir parlamentas turi politinę preliminarią poziciją dėl uh, elektros uh, rinkos teisės aktų atnaujinimo. Uh, šis teisės paketas turi būti pateiktas iki metų pabaigos. Yra labai, tai, taigi mums buvo labai puikus metas pateikti savo nuomonę apie tai. Pranešė yra um, Werner Langen, uh, E, pranešėjas yra Werner Langer ir jisai dabar rengia kompromisinius pakeitimus, kuriuos aptars su šešėliniais pranešėjais kitą savaitę, kiek man yra žinoma. Gerbiamas kolega, ponė Langen, norėčiau Jūs pakviesti pasisakyti ir dar tik kelti žanginių žodžių. Vielen Dank, Herr Präsident. Labai ačiū pirmininkė. Jūs jau paminėjote pakeitimus nuo pat pradžių. Mes turime terminą kovo 21, taigi mes gavome virš 500 pakeitimų, o kovo 30 buvo išsiusta kita versija, buvo atsižvelgta į viską, kas buvo pateikta. Angliškas variantas buvo pateiktas iki balandžio 12 vokiečių kitomis kalbomis taip pat yra prieinamas šitas dokumentas ir mes galėtume dabar jau pakalbėti apie tai. 590 pakeitimų, tiek mes jų gavome ir mes daugelis tų pakeitimų buvo susiję tik tai su detalėmis ir tai yra tik tais žod, formuluočių pakeitimai ir jie nekeitė jokio turinio. Aš manau, kad e, dėl tokių pakeitimų tikrai nėra jokių problemų, tačiau taip pat yra keletas problemų dėl um, vokiško pranešimo vertimo į anglų kalbą. Aš paminėsiu pavyzdį. Pavyzdžiui, perdavimo um, sistemos operatoriai yra e, supainioti su paskirstimo sistemos operatoriai. Ir kai kur netgi į anglų kalbą e, neteisingai yra išverstas terminas ir pavadintas rinkos e, pionieriais. Ir e, taip jau yra buvę e, pramonės komitete ir per praėjusią kadenciją. Ir e, nacionaliniai skirtingi teisės aktai baigėsi tuo, kad mes nesusišnekame. Taigi norėčiau pasakyti keltą žodžių prieš kolegoms, sakant savo nuomonės. Iš anksto turiu pasakyti, kad be abejo mes dirbame su kompromisais, tačiau kompromisus galima pateikti tada, kai mes pasitarsime dėl visų pakeitimų. Uh, E, dabar e, apie kontroversiškus e, pakeitimus. Buvo kalbama apie pajėgumų mechanizmą. Aš labai kritiškai atsiliepiau dėl pajėgumų mechanizmo, dėl to, kad jis iškraipo konkurenciją ir iškraipo tarp valstybinę prekybą yra tam tikra kliūtis ir daugelis kitų kolegų mano lygiai taip pat. O kai kurie pakeitimai e, kalba ir už pajėgumų mechanizmą. Pavyzdžiui, ponė Neblė, pona Bonafė, Peres, e, ponas Martin. E, Visą tai reiškia, kad mes turime aptarti šitą klausimą. Kaip mes suprantame, ar šitas modelis turi būti tarp, viršvalstybinis, tarp, tarp nacionalinis ir panašiai. Komisija yra parengusi ir paskelbusi darbinį dokumentą apie šitą temą ir aš vakar jį pasižiūrėjau. Ir e, jis, jie, jie numato, kad iki metų pabaigos pateiks galutinį įvertinimą. Tai yra tarpinė ataskaita e, dėl šio sektoriaus pajėgumų mechanizmo. Tai yra, e, dėl to yra pateikta daug pakeitimų. Pone Werner, pone Griffin, Senuando ir kiti. E, Be to, reikia tinkamai išanalizuoti tiekimo užtikrinimą ES ir regionalinių, regioninių nacionalinių lygmenių. Ir, uh, Jis uh, turi būti užtikrintas, kad uh, E, būtų, ne, kad tiekimas būtų priklausomas nuo užsienio tiekėjų. E, tai yra viena iš kompromisinių temų. Toliau kitas dėl kainų reguliavimo. E, rink, sakoma, kad rinka gali funkcionuoti tinkamai tada, kai bus nustatytos kainų lubos, kad galėtume pasiūsti tinkamus signalus rinkai. Taigi kainų reguliavimas arba kitas, kiti panašus mechanizmai turi būti pašalinti. Dauguma kolegų laikosi tokios pozicijos ir netgi kolega Tomas, ponas Buzek ir kiti išsako tokią nuomonę. Mano kolegos visgi baiminasi, kad tokiu būdu vartotojai gali patirti neapskaičiuojamą riziką. Ir tai yra sunki tema, nes tam reiktų bandomojo projekto. Ir galiausiai turime tada pasižiūrėti ir įvertinti, kokia bus situacija. Ir be abejo, tai pareikalaus ir papildomų investicijų ir vargu ar bus palanku vartotojams. E, gali būti, kad nustatytos e, kainų lubos prives prie tokios situacijos, kad rytoj imsime ir sužinoti, suži, sužinosime, kad rytoj tos kaino, kainos, energijos kainos gali labai smarkiai būti išaugusios. Kita tema - atsinaujantis energijos šaltiniai. Mes parlamente esame susitarę, e, kad e, turėtume. Pa, um, pabrėžti šitą aspektą, tačiau nėra jokių pakeitimų, kurie keltų klausimą dėl atsinaujinančio energijos šaltinių. E, visi žinome, kad mes turime 20 procentų tikslą, tačiau atsinaujinančio energijos šaltinių trukmė e, negali būti apibrėžta, e, trukmė tai yra terminas, iki kada turime pasiekti šitą tikslą, nėra uh, tinkamai, nėra laikomasi šito termino. Uh, Vokietija pakartojo, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai gali būti ganėtinai ekonomiškai pagaminamos energijos šaltinis, gera priemonė. Taip pat Ir taip pat kalbama apie viešųjų pirkimų sistemą ir E, taip pat, kad e, atsinaujančios energijos šalti, e, šaltiniai turi perimti visos sistemos valdymą, tik tais tokiu būdu šitos sektoriaus sistema veiks tinkamai. Tai pabrėžė keli kolegos. Taip pat buvo pateikti pakeitimai dėl komisijos 2014 metų direktyvos ir atitinkamai kalbėtas yra nutraukiamas. Jūs, jūs galėjote kalbėti 7 minutės. Dar turiu 3 punktus. Ar gerai? Tai yra pirmas pakeit, e, pristatymas. Galbūt galėsite tai padaryti posėdžio pabaigoje. Na gerai, labai trumpai prašom. Taigi, nacional, na, e, turi būti priimsimtas nacionalinis įsipareigojimas ir atsakomybė už mišrius energijos šaltinius. Ir e, be abejo, kad na, valstybės narės turi ir toliau likti už tai atsakingos. Ir tai apima visus energijos šaltinius. Taip pat paskirstimo tinklo operatorius yra minėtas kai kuriuose pakeitimuose, aš ne visus tuos pakeitimus suprantu ir čia kyla klausimas dėl duomenų valdymo. Paskutinis punktas - eisa vaidmuo. Aš e, džiaugiuosi, kad dauguma kolegų pritarė man, kad eisa turėtų būti sustiprinta, ACE turėtų būti sustiprinta regioniniu mastu, tačiau neturėtų būti, šitą agentūrą neturėtų vykdyti visą apimančios energijos rinkos priežiūros. Ačiū. Dėkuoju už išsames pastabas. Mūsų kitas kalbėtojas, socialdemokratų vartų, šešėlinis pranešėjas, kolega Zamomato. Gra. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad sakėte, kad 549 pakeitimų sulaukiam. Tikrai reikės daug padirbėti, bet aš paminėsiu į keletą dalykų. Pirmiausia, komunikatas turi būti patikslintas energetikos politikos ir politikos susijusios su, su klimato kaita yra tarpusavį vienos nuo kitų priklausomos. Šiandien visos energetikos politikos turi įtakos klimato kaitai. Teigiamos ar neigiamos įtakos. Pranešėjų siūlomame variante tas paralelizmas tarp klimato ir energijos tarpusavio priklausomybės nėra pakankamai pabrėžtas reikėtų grįžti prie e, įstatyminio pobūdžio to, kas šiandien yra faktas. Siūlymo 22 dalis, čia turima omeny. Ir ne tik. Manau, kad frakcijų pakeitimai, kitų frakcijų pakeitimai taip pat atspindi šį susirūpinimą. Jeigu norime sėkmingo perėjimo prie kitokios energijos, laikas yra kalbėti apie problemos esmę, nes tai yra iš tikrųjų didžiulė problema. Ta problema e, yra susijusi su visais mumis, kalbančiais apie energijos sąjungą. Negalima vengti esminių klausimų. Be abejo, energetikos ir klimato kaitos klausimai turi būti sprendžiami kartu. Dabar atsinaujinantis energijos šaltiniai. Pakeitimuose aš pasiūliau, taip pat ir kiti kolegos tai padarė, pasiūlėme nežiūrėti, kokia yra mūsų politinė spalva. Reikia ne tiek ideologinio požiūrio. Šiandien turime rasti teigiamą atsakymą visiems atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Turime e, atsižvelgti tų šaltinių galimybę būti konkurencingais rinkoje ir apie pasirengimą juos eksploatuoti. Pavyzdžiui, kalbant apie vėjo jėgainės ir E, saulės baterijas, kodėl jų nepanaudotus, kodėl jų nepanaudoti. Jūroje statomos vėjo jėgainės dar priklau, bus ilgai priklausomos nuo subsidijų, tuo tarpu, kad krantės statomos jėgainės jau gali būti pilnai eksploatuojamos. Aš manau, kad čia reikės ieškoti konsensuso. Teks e, pamažu atsisakyti tų subsidijų, kurios yra e, technologijų kuriejams tarsi dangiškoji mana. E, visa tai yra susiję su valstybių narių energetiniu saugumu. Tos hipotezės, kurios figuruoja čia, e, skiriasi viena nuo kitos. Ne vienodai matoma situacija vienų ir kitų. Nacionaliniai mechanizmai kol kas yra ne vienodi, tačiau turime susitarti dėl svarbiausių dalykų ir čia pritariu pranešėjui. Nacionaliniai pajėgumo mechanizmai dabar, kad ir kokia bebūtų jų forma, ne atsiliepia į ES rinkos reikalavimus. Ta rinka taps vis labiau integruota. Būtent dėl to transnacionalinis regionas koks nors turi turėti, jeigu turi papildomų pajėgumų, negali būti taip, kad netoli esantis regionas negalėtų krizės metu turėti reikiamų išteklių. E, norėčiau dar porą dalykų paminėti. Mes turime dar kalbėti apie energijos kaupimą. Čia šiuo požiūriu pateikti pakeitimus ir turime galvoti apie tikslingesnę strategiją paklausos ir pasiūlos valdymui. Be kita ko reikės atsižvelgti į kovą su energetiniu skurdu. Tam reikalingas ypatingas mūsų dėmesys. Dėkoju. Ačiū, kolega Terička. Alde vartų, prašau. You, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė turiu du variantus, kaip veikti galiu, arba pakomentuoti savo pakeitimus, raldė pakeitimus, e, tačiau visą tai yra žinoma, tad praleisiu šį etapą, tarsiu gal labiau keletą žodžių dėl principinių dalykų. Faktas yra tas, kad energijos rinka yra iškraipyta Europos Sąjungoje. O energijos rinkos tikslas naujo to modelio kūrimas yra dalytis daugeliu dalykų. Kol kas nėra motivacijos investuoti į jėgaines, kur nėra energijos jokių šaltinių. Kol kas mes kalbame apie dalykus, kurie kainos požiūrių niekaip nepasiteisintų. Džiaugiuosi pono Langeno pranešimu galiu pritarti daugelį ten išdėstytų dalykų. Daugelis pakeitimų, kuriuos pateikėme kartu su kolegomis, yra labiau patikslinamojo pobūdžio. Bendros savokos ir filosofija išdėstyti čia mums tinka, mes jiems pritarėm. Labai trumpai dar pridėsiu keletą komentarų dėl pajėgumų mechanizmo. Mes šį klausimą bandėme spręsti savo pakeitimų dėka. Na taip, taip, yra tokių valstybių narių, kurie, kurioms būdingi tam tikri ypatumai. E, kai kurioms aplinkybėms esant galima pasitelkti tam tikrus pajėgumų mechanizmus, kurie gali suvaidinti savo vaidmenį. Tačiau reikia neužmiršti pagrindinės filosofijos, kur išdėstyta pranešime. Reguliuomos kainos. Tai, man atrodo, atgivaizdu yra tai, kad čia reikia įsiklausyti į rinkos siunčiamus signalus. Kai dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, pritariu tiems, kurie sako, kad uh, atsinaujinantis energijos šaltiniai vaidins esminį vaidmenį artimiausiais metais, tačiau mums juos reikia tinkamai integruoti į esamą sistemą. Kai dėl energetikos mišinio, kad energijos mišinio, aš manau, kad pranešėjas teisingai um, pasakė, kad tai gali prisidėti reikšmingai prie naujo modelio rinkos kūrimo. Uh, būtina laikyti subalansuoto požiūrio. E, be abejo, ACER negali parengti tokio modelio, kuris tektų visiems. Būtina užtikrinti reikimą pusiausvyrą. Pradinis projektas yra toks variantas, kur buvo pateikta beveik 600 pakeitimų. Kai kurie tie pakeitimai yra nukreipti priešingą linkmę, negu turėtų būti, nes jie tikrai niekaip neprisidės prie to, kad būtų atkurtas rinkų pasitikėjimas, niekaip nebus uh, galima pasiekti pažangos. Tiek norėjau pasakyti ir aš tikrai nekomentuosiu mūsų uh, pakeitimų, nes turėsim progą šešėlinių pradėšėjų sustikime apie tai padiskutuoti. Ačiū. Dėkoju, kolega Turmes, Žalių frakcijos vardu. Prašau. Much, so, uh, for... Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, na, ta pradinė nuomonė yra geras pagrindas ir mane nustebino, kad yra tik daug pakeitimų. Tačiau labai gerai yra tai, kad daugiau pakeitimų yra sutelkti ties tam tikrais dalykais, dėl to turbūt bus galima parengti tokią nuomonę, kuri vis, išliks vis tik skaitoma ir suprantama. Ponas Talička teisus. Matome, kad rinka prastai veikia čia. Rink, e, elektros kaina išaugo 20-24 dabar. Tad kyla klausimas, kodėl dabar tokia kaina 20-24? Ar dėl to, kad pajėgumų trūksta? Ir turime 150 pakeitimų, kuriais raginama kurti naujus pajėgumus tokioje rinkoje, kur pajėgumų yra per daug. Reikia realistiškai vertinti. Pažiūrėkite į kainas. Kainos krenta kasdien nes pajėgumų yra per daug. Manau, kad kalbant apie išmokas dėl pajėgumų, tai reikėtų konkurencijos direktorato nuomonės, atsižvelgti direktorato nuomonę, kuris siūlo šiek tiek atpalaiduoti šią sistemą, nes matome perkaitimą. Toliau. Lankstumas. Nauja rinka turi būti lankstesnė, dėl to yra daug pakeitimų, kurie nu, numato, kad reikia siūsti signalus pramoniai, kad ten galima uždirbti pinigų, kad gali mažmenas įmonės e, dalyvauti ir kad gali rinką priplėsti, na gal ne iš karto, bet po, po truputį net ir namūkį gali įsitraukti. Toliau, tiekimo saugumas. Manau, kad čia diskusijos turi būti ne ideologinės. Ne, ne, nereikia svarstyti, kad viskas arba nacionalinis turi būti visos visi pajėgumai arba jau <clears throat> nenacionaliniai. Ne, galima daug kad daryti regioninių lygių nes juk matome, kad daugam yra labai naudinga bendrauti regioniniu lygiu ir taip užtikrinti tiekimo saugumą. Toliau dėl perdavimo tiklo operatorių susijungimo. Matome, kad didžioji dalis tinklų priklauso vos dešimčiai įmonių. Tad kyla klausimas, kaip tai spręs. Na, šiandien laiko tam nėra aptarti. Kas dar svarbus dalykas, kas dar yra gerai šioje nuomonėje? Tai, na, paaiškit visą tai vokiškai. Werner. O kokia čia diskusija vyksta Vokietijoje? Um, brandolinės um, dotacijos. Ir um, daugiau yra mokama subsidijų um, anglims negu kitoms energijos rūšims. Ir uh, kalbame, kad mokama, kad, kad tu esi. Um, prieš tas subsidijas, kurios mokamas vėjo energijoje, kurios yra iš tikrųjų mažesnės negu tos, kurios yra mokamos atominiai energetikai. E, next... Labai ačiū. Kitas kalbėtojas, ponė Ernst. Guevardu. Dėkoju. Mes norime pasakyti, turime pasakyti iš to pranešimo, ko mes iš tikrųjų norime, iš to naujo rinkos modelio. Ir aš manau, kad mes visi vien, sutinkame dėl to, jog mums reikia atsinaunančių energijos šaltinių, tačiau taip pat tai turime susijęti su klimato kaitos tikslais. Ir turime pagalvoti, pas, kokias pasiekmes turės naujas pajėgumų mechanizmas valstybėse narėse. Mes vis susidurime su sunkumais. Aš manau, kad pajėgumų mechanizmas yra ne tik būtinas, bet jo nepakanka. Nepakanka žiūrėti į tai tik tai skeptiškai. Ir mes turime konkrečiai konkrečiai kalbėti, kad jeigu valstybės narės turi e, tokį mechanizmą, tai jos turi ne, jo nebenaudoti. E, pajėgumo e, mechanizmas yra tarytum stabdis atsinaujinančiams energijos šaltiniams. Ir e, pasaulyje egzistuoja daugybė skirtingų modelių. Ir aš kalbu ne apie ne apie tai, kad mes turėtume visiškai perėti prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Kalbant apie energijos rūšių derinį, taip, tai turi būti reglamentuojama nacionaliniu mastu, tai mes tą suprantame, negalime to nutraukti, tačiau aš nemanau, kad energijos šaltinių panaudojimas gali smarkiai prisidėti prie atsinaujinančių energijos šaltinių e, integracijos Kitas dalykas - reguliuojamas kainos ir subsidijos. E, mes turime to atsisakyti. Ir e, taip norėčiau priminti, kad 2015 metais e, vien Vokietijoje 49 tūkstančiai milijardų eurų buvo skirta subsidijoms naftai, dujoms ir anglims. Taigi, tai e, tos sąnaudos yra nustatytos e, Tarptautinio valiutos fondo e, sutar, e, pranešime ataskaitoje. Tai yra tikrai absurdiška situacija. Mes čia kalbame apie sinaujančius energijos šaltinius. Ir nepaisant to, mes turėtume persvarstyti ir valstybės pagalbos gairias. E, nes kitaip kyla mums problemų. Taip pat aš norėčiau apie 23 punktą pakalbėti. E, reikėtų įsiaiškinti, e, kokia yra ta situacija su e, baudomis. Taip pat sakome ne punktui 25 punktui. Ir taip pat dėl vartotojų teisų apsaugos ją reikia sustiprinti, nes yra labai dideli kiekiai duomenų saugomi, mums tam reikia labai aiškių taisyklių. Ačiū. Ačiū, madam. E, kolik tambu. Dėkui, kolega, kolega Tamburan. FDD šis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai. Na tikrai, darbas sunkus, užduotis didžiulė energetikos rinkos perkūrimas, naujo modelio sukūrimas yra itin svarbus dalykas. Tai yra viena svarbiausių temų. Energetinė sąjunga, labai svarbus dalykas, energetikos rinka labai svarbi ir energetika tai yra tas veiksnys, kuris gali labai suvienyti Europą. Gal net labiau negu vieninga valiuta, nes energetika yra tas veiksnys, kuris įgalina realiai ekonomiką. Čia galima ir termodinaminis principas pasiremti. Matome, kad energetika dalyvauja realioje ekonomikoje, realioje veikloje. Ir rinkos ignoruoti negalime. Mes palaikome kokybę, skaidrumą, mes palaikome valstybinis susitikimas garantijas ir mes esame prieš iškreipimus, kuomet keli didėjai žaidėjai iškreipia rinką ir taip pat iškreipia tą žaidimų lauką kitiem kitam verslui. Norime, kad rinka tikrai būtų laisva. Ir energetika. Energetikos rinka labai svarbu vaidmenį vaidina taip pat energetikos perdavimas. Aišku, svarbus kiti dalykai yra atsa, anglės atsakymas, atomės energetikos atsakymas. Yra taip pat kitų labai svarbių strateginių tikslų, kurie su to siejasi, pažiūrėjau, taikos užtikrinimas, klimato, kokos klimato kaita, geostrateginis stabilumas ir kitų svarbių dalykų. Taip pat, perkuriant rinką, labai svarbu atskirdėmės į atsinaujančią energetiką, reikia imtis tokių rinkos priemonių, kuris labiausiai žinotų e, atsinaujančius išteklius ir padėtų reaguoti į rinkos mechanizmus, į kainų signalus. Taip pat nepamiršti skaičiuoti ir socialinių bei aplinkosauginių eksternalitetų kainos nes kitaip rinka nebus iš tikro laisva. Taip pat reikia atsargelgti su pajėgumų mechanizmu. Pajėgumai turi visiškai dėrėti su bendrais tikslais, kurių siekiame perpirkydami savo energetiką. Taip pat reikia užtikrinti gerą apjungimą tarp valstybių narių. Toliau. Finansavimo klausimas. Negalima visko palikti vien tik rinkos varikliui. Ne. Rinka turi tarnauti piliečiams. Bet, na, nekalbėkime per daug ideologizuotai. Nėra pasirinkimas, kad arba grina rinka, arba jau jokios rinkos. Ne. Pavyzdžiui, nepavyzdžiui to, kad patys vartotojai gali taip pat gaminti elektrą. Taigi jie tampa ir vartotojais, ir gamintojais tuo pačiu metu. Tad labai tai norėčiau pabrėžti. Reikia suprasti tai ir dėl to tinkamai apibriežti šį reiškinį, kad būtų galima tokius gaminančius vartotojus e, paremti. Tai liečia visus ir tai jie turėtų padėti nukreipti atskirų asmenų elgesį, suteikti paskatų ir visą tai padėtų performuoti energetikos sistemą. Beje, yra visokių grėsmių - finansinės, klimato grėsmės, taip pat anglijas vadinamasis burbulas. Pasaulio metas yra tokia savoka. Taip pat manome, kad komisija čia turi suvaidinti svarbų vaidmenį, ypač pirmuose žingsniuose, bei savo pirmininėje vaidmenyje kaip e, sutarčių saugotoje, bei kaip standartų statytoje ir bei prisidėti prie mokslinių konstatacijų. Dėkui. Pone Kapel, NF, dėkoju. E, šitas pranešimas apžvelgia naują energijos rinkos e, modelį ir norėčiau mm, paminėti, kad e, tikrai e, nelengvas, e, nelengva buvo sudaroti su tais, e, su to dideliu skaičiumi e, kon, e, pakeitimų. E, tačiau prašyčiau, kad jūs paminėtumėte, e, atsižvelgtumėte į keletą mūsų, e, mano nuomonių einheitliche Regulierungsbedingungen. Europos Sąjungai dujų rinkoje reikia labai aiškių um, gairių ir sąlygų, uh, prekybos sąlygų. Tai yra susijęs su skirtingais energetikos sektoriaus uh, modeliais, skirtingomis rinkomis ir be abejo paskirstimo sistemos e, turi būti labai pabrėžiamos, atsinaujantis energijos šaltiniai turi būti įtraukti į sistemas ir turi būti e, sumaž... E, įvesti išlaidų sumažinimo mechanizmai ir integruoti į rinką. Tai taip pat yra susiję su su um, tinklo re rezervo mechanizmu, o, taip pat užtikrinti skaidrumą augančioje rinkoje. Ir tai yra tik tais keletas aspektų, kuriuos mes iškėlėme, taip pat labai svarbios konkurencinės uh, sąlygos, uh, kad būtų tinkamai išnaudojamas tradicinių uh, energijos šaltinių sistema. Uh, Iš principo e, energetikos rinkai reikia labai aiškios, aiškaus mechanizmo, kurio būtų užtikrinamas saugus tiekimas, e, taip pat turime sukurti skaidrumą ir e, atsikratyti neigiam, neigiamų aspektų mes turime sukurti tarp valstybinės taisyklės energijos rinkose ir E, taip pat turime skelbti viešuosius e, konkursus dėl elektroninės rinkos. Ir atitinkamai kontroliuoti naujas paslaugas. Keletas dalykų, kuriuos minėjo pranešėjas. E, Šis požiūris yra orientuotas į rinką ir todėl labai yra svarbu, kad mes sumažintume namų ūkių išlaidas. Regioninis požiūris būtų pirmas žingsnis į ES elektros bendrąją rinką. Tam reikia labai didelių investicijų ir mes tuo sieksime sumažinti e, išlaidas ir užtikrinti saugų tiekimą. Tačiau investicijos turi vykti mūsų rinkoje ir pasiūlyti mums inovatoriškus sprendimus bei užtikrinti e, reguliavimo saugumą. Ir, e, jas reikia E, taip pat reikia pašalinti subsidijas ir dėl pajėgumų mechanizmo aš norėčiau pritarti pranešėjui kad komisija turi rasti tinkamą sprendimą ir tikiuosi, kad mes e, pasieksime gerą kompromisą. Dėkoju, ponas Blanko Lopės. Dėkoju, ponė pirmininkė. pakeitimų kiekis rodo, kad klausimas visiems kolegoms tikrai labai rūpimas. Mano supratimu reikėtų atsižvelgti į tai, ką mes galvojame apie pajėgumų rinką ir tą santykį tarp energijos kainos ir investicijų į gamybą. Galvoju, kad ši šis naujas energijos rinkos modelis priklausys nuo energijos efektyvumo pagerinimo. Jei geriau valdysime paklausą, jeigu geriau panaudosime energijos resursus, įskaitant ir atsinaujinančius energijos šaltinius, įskaitant piliuočių pagamintą energiją, viskas veiks puikiai. Tie tikslai priklauso nuo to, ar bus įdėktas išmanus tinklas ir ar atsiras daugiau jungčių vidaus rinkoje. Kitaip tariant, energijos sąjunga yra Europos sąjungos e, sujungta elektros energijos rinka. E, tos jungtis turi užtikrinti apsirūpinimą elektros energiją prieinamą kainą. Turim padaryti viską, kad e, ši, visi šie tikslai būtų pasiekti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kolega Kambus, prašau. Sí, sí, gracias, presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Savo kolegės ponios Pilartė Kastilė vardu pateikiu jos mintis. Ji negalėjo atvykti į posėdį šiandien, tad keletą žodžių apie naują elektros energijos rinkos modelį e, to, to modelio kūrimas yra pritraukti daugiau investicijų ir reorganizuoti elektros energijos rinką, kad būtų galima užtikrinti apsirūpinimo elektros energijos saugumą. Antras tikslas - atverti rinką mažiems veikėjams, kad piliečiai galėtų veikti kaip gamintojai ir kad galėtų pasirinkti savo tarifą ir savo kainą. Siūlomi elementai yra susijęs su keturiais dalykais Pirmiausia, būtina daugiau bendradarbiauti tarp valstybių narių, būtina atsižvelgti į kiekvieno galės ir kiekvieno gebėjimą e, pasirinkti e, savo energijos tiekėją. Kai dėl atsinaujinančių energijos šaltinių būtina atsižvelgti į rinkos reikalavimų 16 ir 466 pakeitimai. Ten kalbama apie tarpusavio jungčių e, didesnį skaičių. 119 ir 129 pakeitimai, paskui tinklai, kur, bu, kurių dėka bus galima labiau įtraukti vartotojus, gamintojus. Tie pakeitimai mums yra svarbiausia. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū, gerbiamas kolega. Pone Griffin, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, mums reikia susijęti naują energijos modelį e, su tuo naujų susitarimu susijusiu su energijos vartotojais. Aš manau, kad gerai veikianti elektros energijos rinka turėtų padėti sumažinti kainas vartotojams. Ačiū Flavijo, kad jis pabrėžė e, tą energijos e, tam tikro energijos parkos svarbu. E, svarbu, kad vartotojai galėtų pasinaudoti turimai, turimomis galimybėmis, kad turėtų prieigą prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Juos yra laikas įtraukti į bendrą rinką. Jeigu visos reformos bus įgyventintos, reikės, kad būtų didinamas pajėgumų e, rinkos mechanizmas. Jis turėtų būti susijęs su ilgalaikiais sprendimais. Reikės rasti vadybos ilgalaikius sprendimus ir, kaip Flavijos sakė, reikės vystyti sandėliavimo, kaupimo pajėgumus. Kad dėl ACER mes turime užtikrinti, kad ACER e, yra tinkamai pasirengusi priimti tas naujas užduotis ir jas atlikti. Dėkoju, pana pirmininkė. Pirmininkas, ačiū. Europos komisijos vardu E, pasisakys energetikos direktorato atstovas, panas Oliver Kok, prašau. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Um, from our side... Dėkoju, pirmininkė. Ir mums labai patiko mm, reakcija į mm, pranešimą ir apskritai pranešimo pranešime išdėstytos mintys. E, Pasaraisiais metais mes e, diskutavome apie e, tuos kontroversiškus klausimus ir kalbėjome apie rinkos funkcionavimą ir apie tai, kaip svarbu išlaikyti funkcionuojančią rinką nepriklausomai nuo potencialių skirtumų nes e, parlamentas šioje situacijoje atlieka labai svarbų e, vaidmenį, kaip nurodo tam tikras gairias. Mm, kalbant apie e, energetikos modelio keitimą. Tai yra pirmosios mūsų pastabos dėl šito pranešimo, pranešimo projekto. Uh, Na, o kalbant apie konkrečius klausimus, mes kol kas galutinio varianto dar nematėme, mes visiškai pritarėme tai minčiai, kad tos temos, kurias anksčiau nustatė mūsų kalbėtojai, yra nustatytos ir mūsų pačių. Ir tai yra tikrai daug diskusijų keliantis klausimai. Pavyzdžiui, kiek pajėgumo rink, rinkos atlieka vaidmenį šiame kontekste ir kiek mums reikia išplėsti regioninį bendradarbiavimą. Ir e, kiek mes, galim, mes turime atspindėti e, regionės rinkas, bendradarbiaudami su perdavimo sistemos operatoriais ir e, išlaikydami nacionalinę atsakomybę už tinklo saugumą ir kitus panašius aspektus. Taigi, konkrečiu tuo momentu mes galėtume tik pritarti tokiam projektui, koks jis dabar parengtas ir iš esmės išreikšti savo paramą šią iniciatyvai. Labai ačiū. Ponas Kareič, labai trumpai prašom. Dėkoju grįžtant prie to, ką sakė Klod. Dauguma šio komiteto narių e, labai ideologiškai mąstė, kaip turėtų atrodyti pasaulis kai, kai kurie nori vienokių energijos šaltinių, kiti sako, kad brandolinė energetika gerai, kiti sako, kad tai yra labai blogas dalykas. Mes visi norime sukurti rinkos mechanizmą, kuris tinkamos investicijoms pasiūstų tinkamus signalus. Taigi bendras, mūsų tikslas yra bendras aišku, švarus oras ir stabilus elektros tiekimas. Norime atsakymų į klausimus. Pavojus yra tas, kad mes kaip politikai galime galvoti, kad mes galime priimti sprendimus sprendimus dėl tinkamų investicijų, tačiau mes turime pagalvoti, kaip mes galėtume e, stabilizuoti rinką elektros rinkoje ir kaip e, e, atsižvelgti į pajėgumų rinkos klausimą. Na, pavyzdžiui, mes e, turime atsinaujinančius energijos šaltinius, e, vėjo, saulės energiją, tai yra, tai jos nėra, e, bet mes negalime taip funkcionuoti. Taigi mes turime galvoti ne tik apie šaltinius, bet ir apie pačią rinką, nes mes kūrėme elektros rinką. Ačiū. Pona, ponas Werner Langer, paskutinės pastabos. Pranešėjau, prašom. Dėkoju. Pirmiausia, dėkoju už teigiamą įvertinimą. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie um, daugiau mažiau pritarė išsakytoms mintims ir e, noriu padėkoti ir komisijai. Keletą minčių norėčiau visgi išsakyti kolega Sanemato sakė, kad mes turėtume daugiau Mm, susisieti su energetikos ir klimato politika. Taip, tai atlieka labai svarbu vaidmenį ir elektros e, rinkos e, dizainas turi prisidengti prie klimato kaitos politikos. Tačiau e, mes turime užtikrinti tris dalykus, tai yra ir aplinkosaugos, ir stabilaus energijos šaltinio ir elektros rinkos. Ir mes dabar kol kas nenurodome jokios krypties e, komisijai. Aš bet kokiu atveju manau, kad atsinaujantis energijos šaltiniai negali būti vertinami tik ideologiškai. E, mes turėtume viską vertinti pagal rinkos kriterijus ir turime labai aiškę išvadą, kad e, vėjo ir vėjo energija yra konkurencinga, o saulės energija ne. Paklausykite manęs, prašau offshoriniai jūroje esantis renginiai, pavyzdžiui, Danijoje jau labai seniai yra labai konkurencingi. Uh, Ir be abejo, yra mm, tam tikrų specifinių klausimų, pavyzdžiui, su energijos trūkumo laikotarpiais. E, pritariu čia kolegai iš socialdemokratų, tačiau tai yra aspektai, kuriuos mes turime e, atsižvelgti ir už tai turi būti atsakingos nacionalinės valstybės užtikrinamos energijos rūšių derinį. Taip pat kolegai iš Aldės labai kryškai pasisakė dėl e, pajėgumų mechanizmo, aš visiškai pritariu tam toliau. Kolegas Turmas. Jau su juo kalbėjome apie pirmąjį klimato kaitos paketą ir labai ginčijomės e, dėl e, CO2 reikalavimų 2007-2008 metais. Žinome, kad kai, e, kad kai kurios įmonės iš šitų teisės aktų labai pasipelnė. Na, žinome, kad 30 metų Europos komisija uh, E, buvo nustačiusi e, minimalę kainą 4000 MW įrenginiams e, Junktinė karalystė ir buvo sumokėta virš 1 milijardo eurų subsidijų per tos 30 metų. Aš esu prieš. Mes negalime užkirsti kelio tam, ką pasiūlė socialdemokratų lyties e, komisaras. atsakingas už konkurenciją. Dabar dėl subsidijų, kurias minėjo kolega Ernst, e, naftos, e, nafta ir dujos ir anglys gavo didelės subsidijas. Uh, E, tai yra milžiniška suma, kurią jie gavo ir ta, ta, e, Tartutinis valiutų, valiutos fondas e, tai pareiškė savo ataskaitoje. Kolega Tomas minėjo brandolinės energijos kaštus Vokietijoje. Tai yra tarytum Mm, nuomonių maratonas. Mes Vokietijoje gauname virš 20 milijonų eurų, kad atsikratytume atliekų. Taigi tai tikrai nesusiję su jokia um, ideologija. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir pasistengsiu atsi, atsi, parengti kompromisą kiek įmanoma greičiau. Aišku, viskas nėra įmanoma, tačiau Aš esu pasirengęs bendradarbiauti ir e, vargu ar e, bus įmanoma suderinti viename pranešime visas kontroversiškas nuomonės, bet, bet kokiu atveju dėkoju už pagalbą. Labai e, dėkojame visiems šešėlinėms pranešėjams ir pranešiu šitą įdomią diskusiją ir mes labai lauksime tolesnės diskusijos, ji bus fantastiška. Mes balsuosime tie komitete gegužės 24. Maždaug po mėnesio. Ne per daug laiko kompromisinėms pakeitimams. Mes labai gerai žinome. Toliau, aštuntas punktas. Very, very important... Aštuntas punktas. Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos gyvenimo ataskaita vėlgi labai svarbi ataskaita. Markus Piper yra pranešėjas. 328 pakeitimai. Ačiū. Parlamentas patikė savo poziciją dėl energetikos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo. Energetikos vartojimo efektyvumas yra labai svarbus dalykas. Kalbėtas kalbanys jungis mikrofoną ir vertėjai negirdi. Atsiprašau, sako pirmininkas. Taip, ponas Piperis yra pranešėjas, dirba ties kompromisais, kuriuos pristatys ir aptar šilės panešėjais, aptars tai kitą savaitę. Ar kaip pasakiau, išsijungęs mikrofoną, bet dabar pakartos, nes labai svarbu, tai yra tai, kad tarp visų, sakykit, kažkokių iš dalykų, efektyvumas yra svarbiausias dalykas, naudojama efektyvumas. Pone Piperi, brangus kolega, prašau, žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. E, keletą gerų žinių norėčiau pasakyti pirmiausia. Mes e, turime 20 kompromisų ir 12 e, beveik esame pabaigę. Norėčiau padėkoti už gerą bendradarbiavimą ir kartais mums pavyko suderinti labai skirtingas nuomonės. E, kai kur dar pavyks tai padaryti, tikiuosi. Mes kalbame apie 33 e, pakeitimus, 328 e, pakeitimus. Ir jeigu aš paimčiau labai ak, ypatingai ak, aktyves frakcijas, tai viena frakcija pat, yra pateikusi e, faktiškai apie 40 puslapių pakeit, pakeitimų, 3 e, puslapių ataskaitai. Taigi, e, mums dabar E, reikia visai nemažai šešėlinių pranešėjų e, susitikimų, kad susitartume, kaip dabar vis, reikės dirbti. Taigi tiek. E, dabar dėl gerų žinių. Mes kalbant apie tą 20 procentų tikslą, turime pasakyti, kad jeigu teisingai suprantame, valstybės narės, e, jeigu teisingas priemonės pritaikys, mes e, sugebėsime pasiekti e, CO2 ir atsinaujančio energijos šaltinių tikslą dėl 20 procentų. Ir taip mums pavyks įgyvendinti klimato kaitos tikslus. Dabar norėčiau pereiti prie konkrečių punktų susijusių su pakeitimais. mes e, norime e, energijos ar mes norime energijos, efektyvaus energijos naudojimo ir energijos taupimo e, direktyvos. Dabartinėje direktyvoje labai aiškios yra užduotis, tačiau daugelis kolegų turbūt supranta kitaip. Aš norėčiau paminėti, kad mes kalbame apie efektyvaus naudojimo direktyvą, o ne taupimo direktyvą direktyvą. Ir kai kurioms frakcijoms kyla klausimų dėl to, jiems sunku įvardinti šitos e, klausimus atskirai. Ir todėl reikia paaiškinti pagrindą, e, kuo tai paremta. Na, pakalbėkime apie tikrą efektyvų energijos e, naudojimą. Tai yra vienas iš ket, iš keturių pagrindinių kritinių punktų septintame straipsnėje. Tai yra pats įpareigojimas sutaupyti energiją. Teisingai e, kolegos buvo kritikuojami. E, e, dėl to, kad nebuvo tinkamai apib, atitinkamų apibriešių septintame straipsnėje, mums reikia alternatyvių priemonių, kuriomis būtų galima įgyvendinti sutaupimo įpareigojimus. Ir norėčiau pabrėžti, kad jeigu yra investuojama į energiją, o tai yra maždaug 10-15 metų e, sutaupimo e, rezultatas, e, mm, ir dabar mes turime šitą spragą, tai e, mes pasiektume labai didžiulį tikslą, tiesiog mes sutaupytume per tą 10-15 metų labai daug. Ir e, taip pat turime skirtingas nuomonės dėl to sutaupimo įpareigojimo. Taip pat mes turime uh, skir, besis, besiskiriančias nuomonės uh, dėl trečio punkto. Kiek man laiko dar liko? Visai neliko. Aš turiu dar septynis punktus. <laughs> Gerai. Mums kyla uh, klausimų dėl taikymo srities, nes egzistuoja skirtingi teisės aktai. Mes kalbame efektyvą energijos naudojimą, energijos e, že, e, etiketes ir visa kita. Visa tai susiję su taupimu, tačiau taip pat turi įtaką e, pramonės įmonėms kurie įpareigoti gaminti mažiau CO2. Ir Be abejo, energijo, efektyvus energijos naudojimo direktyva e, tikrai turi tiesioginę įtaką e, emisijų prekybos, e, prekybos taršos leidimai sistemai. Ir taip pat komisija yra pasakiusi, kad kad bus parengta ataskaita. Yra numatyti įpareigojimai mm, e, valstybės narės turi protingai sukoordinuoti tuos įpareigojimus ir mes turėtume reaguoti sklandžiai. Paskutinis mano e, pasiūlymas būtų, kad mes turėtume labiau suderinti e, skirtingus teisės aktus, ypač energijos taupimo srityje ir e, turime įvesti daugiau lankstumo ir tada mes daug greičiau pasieksime efektyvumą e, ir sutaupysime Mm, daug kaštų. Labai ačiū, atsakysiu jūsų klausimus. Kolik, e, dėkoju. Miroslav Pocher, mūsų šiandien pranešėjas, Sildemokratų e, frakcijos. Ačiū, ponia pirmininkė. Rangus kolekšinė pranešėjai. Pirmiausia, norėčiau visiems padėkoti, visiems tiems, kurie pateikė aktualius pakeitimus, skatinius matyti pakeitimus. Manau, kad šią tas yra puikia proga sustiprinti parlamento poziciją energetikos efektyvumo klausimų, būtent politikos, kur dabar galioja. Beje, rengiama yra nauja direktyva, tai dabar yra puikia proga kalbėti, kodėl esamos direktyvos tikslai turbūt nebus pasiekti. Taip pat reikia pateikti naujus pasiūlymus, kaip galima pagerinti teisinę sistemą ir geriau gyvendinti. Ir turint visą tai galvoje, manau, reikia siekti realių kompromisų tiesiais svarbiausiais dalykais. Pranešimas turi būti stiprus, kad pasiūstų aiškiai žinia komisijai, ko mes tikimės naujoje direktyvoje. Tačiau kol kas manau, kad šių rezultatų dar negalime pasiekti. Pirmiausia, Pirmiausia, matome, kad labai pasiskirstas dėmesys ir skirtingas klausimais, kurie galbūt nėra tiesiogiai susiję su tuo, kad neįgyvendinama iki galo nepasiekiami tikslai iš energetikos efektyvumo direktyvos. Reikėtų pasiūsti aiškę žinę, kad vis, vis spragos, kurios sukėlė dabartinė situacija, bus užtaisytos ir kad nebus galimybių piknaudžiauti lankstumu gyvenant atsipareigojimus. Taip pat nemanau, kad e, tas rinka parimtas požiūris gali išspręsti visas problemas, kuomet trūksta pažangos užtikrinant energetinį efektyvumą ir efektyvumo tikslus. Manau, kad reikia užtikrinti taip pat ir stabilumą investuotojams. Tačiau taip pat užtikrinti, kad būtų tinkamai sukurtos paramos schemos tam, kad ir energijos vartotojai galėtų investuoti geriausius techninius sprendimus. Toliau. Reikia pasiremti įvairiais skirtingomis politikos priemonėmis energetikos rytyje. Nemanau, kad energetikos efektyvumas prieštarauja, pavyzdžiui, atsinaučių energetikos e, išteklių naudojimui energijos rūšių darinyje, pavyzdžiui, arba prieštarautų anglės mažinimui, taip pat dėl 50 dalių. Ten kalbama apie sistemą po 20 metų. Manau, kad parlamentas turėtų būti ambicingesnis ir iškelti turėtų didesnius energetinio efektyvumo tikslus. Kol kas dėja tarp šiandien pranešiai trūksta sustarimo šio klausimu, tačiau tikiuosi, kad dar bus laiko kalbėti šio klausimu ir įsiaiškinti, ar bus galimybė parinkti kompromisą, kuris tiktų daugumai. Norėčiau baigti pabrėždamas, kad energetikos efektyvumas neturėtų būti laikomas nereikalinga našta o tai turėtų būti suprantama kaip galimybė e, Europos ekonomikai ir pramoniai ir vartotojams. Labai ačiū. Dėkoju, kolega. Ajan Duncan iš EKR e nėra, netvyko į posėdį. Ar kas nors norėtų jo vardu pasisakyti? Ne, nieko žodžiu neprašo. Tuomet Alde vardu ponas Peterson. Šilinis pranešėjas. Prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo padėkos. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Taip padėkoju ir kitiems šalies pranešėjams. Tikrai dabar yra gera proga mums aiškiai parodyti, kokią kryptimį norime judėti toliau, o kitose dokumentuose, kurie siejasi su efektyvumu. mane tenkina atas, e, nuomonės tonas, kad m, mm, kritikuojama tai, jog neįgyvendinami tikslai, 7 straipsnis jau minėtas buvo anksčiau. Reikia ir toliau apie tai kalbėti, kad norime, norime, jog būtų sėkmingai įgyvendinta. Norime, kad tie tikslai, kuriuos iškelime, būtų sėkmingai įgyvendinti. Taigi, manau, visai pagristai esame kriti, nusteikę kritiškai Ir manau, visoje ataskaitoje reikia išlaikyti tokią kritišką nuomonę. Taip pat, manau, reikėtų dar labiau akcentuoti pamatinius efektyvumo principus. Nes yra įvairių dalykų, ką visi gali daryti tam, kad būtų galima mažinti e, suvartojimą, mažinti priklausomybę nuo Rusijos ir artimų rytų tiekėjų. Ir tai gali padėti visose procesuose, kurios pasėjasi. Toliau. Manau, kad reikia pabrėžti, jog ekonominis konkurencingumas ir augimas nebūtinai prieštarauja energetinio efektyvumo priemonėms. Reikia tai pabrėžti. Bandysime apie toliau kalbėdami tai aiškiau pabrėžti. Taip, Matome, kad procesai vyksta ir pažanga daroma ties įvairiais klausimais, tačiau vis dar reikia, tačiau reikia susitaikyti su kuriais, e, kuriams problemos, reikia tiksliau spręskime tas problemas, pavyzdžiui, ir lankstumo klausimas, kai kurios valstybės narės, na, lankščiai gyvena tam tikras priemonės, tačiau matome, kad skirtingai suprantamas yra lankstumas tikslų atžvilgių. Mes iš savo pusės labai palaikome, kad tikslai sėtųsi, pažiūrėjau, su COP21, su to, kas ten buvo kalbėta apie energijos efektyvumą. Ir manau, čia visi turime kartu padirbėti, kad užtikrintume, jeigu mūsų ataskaita būtų tikrai nuosekli. Kad kai kalbame, pažiūrėjau, apie lankstumą, tai būtų aišku, apie kokį lankstumą mes čia kalbame, kad čia kalbame apie priemonės, o ne tikslus. Mano nuomonė tai svarbu yra. Tačiau, kaip minėjau, kitą savaitę dar bus daug posėdžių, procesas vyksta gerai ir manau, kad pareiksime kažką, kas tikrai bus ir ambicinga, ir naudinga ir taip pat bus geras, e, geras galės kaip eiti toliau. Labai ačiū. Dėkoju kolegų už pastabas. Toliau žaliųjų vardu. Šilinis pranešėjas Javor. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai šilės pranešėjams už bendradarbiavimą per pasas kelias savaitės. Darybos e, nusimato sudėtingos, kaip ponas Piper minėjo, nuomonės gerokai skiriasi tarp frakcijų. Vis tik aš manau, kad galime pasiekti kompromisu, bent jau ties pačiais svarbiausiais dalykais, kad būtų galima pasiūsti aiškę žinę komisijai, nes manau, kad visos frakcijos sutinka su tokiu tikslu. Ir na, tam yra keli svarbus elementai kuris reikia ataskaitoje pabrėžti. Tai pirmiausia, įgyvendinimas. Panas Piper minėjo, kad e, prognozijas rodo, jog 20 procentų tikslą galime pasiekti. Tačiau tai bus taip, tik tais jeigu esami teisės aktai bus pilnai gyvendinti. O matome, kad taip nėra. Ir dabartinės tendencijos rodo, kad e, to tikslo gerokai nepasieksime, gerokai pritruks iki to tikslo. Tai yra pati svarbiausia žinia, reikia pilnai gyvendinti visus teisės aktus. Antras dalykas. Reikia numatyti tikslus po 20 metų energetiniam efektyvumui, kurie dėrėtų su Paryžiaus sustarimui bei su parlamento pozicija e, dėl energetinio efektyvumo. Jau esame parengę tris rezoliucijas šiuo klausimu. Taip pat reikia numatyti į įpareigojančius nacionalinius tikslus atskiroms valstybėms, nes kitaip po 20 metų energetinio efektyvumo sistemoje nebus daug pažangos. Toliau. Labai svarbu toliau gerinti energetinio efektyvumo direktyvos sistemą, kad būtų galima užtikrinti investuotojams stabilumą ir nuspėjimumą. Reikia užverti spragas, ypač 7.1 straipsnėje. Taip pat reikia paraginti komisiją išsameu pa, paaiškinti nuostatas, pateikti daugiau gairių ir taip pat numatyti standartizuotas ir privalomus ataskaitų teikimo šablonus, kad duomenys būtų palyginami. Yra kitų svarbių dalykų. Manau, kad energetikos efektyvumo klausimų labai svarbus taip pat ir mažus projektai. Tačiau komisijai labai, svarbus, labai sunku juos e, prižiūrėti, valdyti. Todėl smulkus projektai turėtų būti sudedami į vieną į didelės grupės. Taip pat energijos naudojimo efektyvumas turi būti laikomas kaip e, prioritetas infrastruktūros rytyje, dėl to reikia taikyti nu, įvairios nuolaidas ir taip pat numatyti tinkamą finansavimą, kad būtų galima paskatinti energijos naudojimo efektyvumą ir investiciją šioje srityje. Ir tai yra mano paskutinė pastaba. Manau, kad tai yra turbūt pati saviausia priemonė kovai su energetiniu, su energetiniu skurdu. Nes, o čia taip pat reikia daug bendradarbiavimo su vietos ir regione valdžia. Labai ačiū. Much, Dėkuoju, kolega. GUE frakcijos vardu kolega Benito Zeliuką. Xavier Benito Zeliuką. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes jau kalbėjome ankstesnio posėdžio metu apie energetinį saugumą ir sakėme, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų siekiant klimato kaitos tikslų saistantis tikslų pobūdis turi būti numatytas kaip vienas svarbiausių e, elementų. E, kompromiso siūlymai per, palieka per nelik daug veiksmų laisvės valstybėms narėms mūsų supratimu. Valstybių narių gerų ketinimų dėja nepakanka. Septintos straipsnių tikslai turi būti aiškus ir saistantys. Turime Paryžiaus susitarimus, jie turi būti įtraukti į pirmosius susitarimo punktus. Tai paminėta, bet nepakankamai aiškiai. Tad prašome, kad aplinkos saugos komitetas padirbėtų prie šio klausimo. Reikia pasižiūrėti, kokie yra esminiai dalykai. Vienas iš jų yra kova su klimato kaita. Dabar teigiami dalykai, tos priemonės, kurios numatytos pradinėme pranešime, yra susijusios su vartotojų apsauga, ten kalbama taip pat apie vartojimo kontrolę. E, nuoroda į energetinį skurdą yra taip pat gera mintis, tačiau irgi siekiama nepakankamai daug. Čia dėl to pateiksime pakeitimą, tai yra pranešimas apie rentabilumą ir konkurencingumą autoriaus nuomonė, tai yra du dalykai, kurie padės siekti išsikeltų tikslų. Tie elementai buvo sustiprinti dėrybų metu. Socialiniai ir ekologiniai tikslai turi būti vieni iš svarbiausių gyvendinant energetikos politiką. Būtent dėl to mes pasiūlyme, nors pranešėjas ir nepriėmė mūsų siūlymo, didinti viešasias investicijas. Jeigu kalbame e, apie energetikos efektyvumo padidinimą, nes mūsų tai yra ateities investicija ir tai bus ilgainiui naudinga viešiesiems finansams. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. EFDD frakcijos vardu pasisakys kolega Dario Tamburano. Jis yra vienas iš šešėlinių pranešėjų. Dėkoju kolegai už įdėtas pastangas. Šis pranešimas, kaip ir kiti, mm, rodo, kad egzistuoja skirtingos pasaulio vizijos mm, į energetiką ir jos plėtrą. Kolega kalbėjo apie tikslų pasiekimą ir pranokimą, tačiau kokie tai yra tikslai? Tikslai juk ne, mm, kol kas yra utopiniai Manoma, kad tai galės būti gyvendinta ir tai padės mums žengti pirmin, tai padės nesustot keli. Tai mūsų, mums yra savotiškas variklis eiti pirmin. Yra tikrai toli siekiančių iššūkių. Suprantu mūsų pranešėjo siekius. Tačiau, kadangi tų vizijų yra tiek daug ir jos ne vienodos, reikia suprasti, kad turime pakeisti savo supratimą apie šią sritį. Pasikeitimams nepasipriešinsi. Ar turėtų, ar norėtume būti vedliais toje besikeičiančioje situacijoje? Noriu priminti, kad šiandien mums reikia stabilumo. Stabilumo investicijoms pirmiausia, nes jos drastiškai mažėja. Yra investicijų, kurios yra paremtos realiaja ekonomika. E, investicijos į energetikos efektyvumą turėtų būti atsimamos pagal termodinamikos dėsnį. Tai yra svarbiausias mūsų tikslas. Tai padėtų užtikrinti uh, geopolitinio saugumo tikslų. Dabar kariaujame klimato karą ir apskritai kariaujame visur pasaulyje. Jeigu mažiau energijos naudotume, būtume ramesni ir galėtume ramiau galvoti apie savo ateitį. Ačiū, gerbiamas kolega. Pone Barbara Kapel, ENE frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Aš labai norėčiau padėkoti pranešėjimui už be galo gerą pranešimą. Ir aš esu įsitikinusi, kad 12 atvirų kompromisų tikrai padės rasti gerą sprendimą. Ir šešėliniai pranešėjai tikrai labai e, produktyviai e, posėdžiavo ir posėdžiaus ir aš tikiuosi, kad netrukus per kelias savaitės bus rastas sprendimas. Norėčiau paminėti penkis punktus, kurie man atrodo ypatingai svarbus ir E, jie susiję su e, pakeitimais, kurie yra sprendžiami. Pirmiausia, lankstumo principas. 27-28 e, valstybės narės padarė sutarties pažeidimus, neperkelusios efektyvaus energijos naudojimo direktyvos. Tai yra tik tai labai didelis apgailestavimas ir, ir švaistimas. Ir E, labai svarbu įgyvendinti efektyvų energijos e, naudojimą, nes e, to reikalauja ir piliečiai, ir pramonės įmonės. Ir valstybėse narėse daugiausia yra dominuojama prieiga, dom, už, užkirtamas kelias prie E, rinkos, prieigai prie rinkos. Nacionalinių lygmenių yra labai svarbi efektyvus energijos e, naudojimo priemonė, todėl reikia uh, užtikrinti alternatyvių priemonių uh, buvimą, kaip yra numatyta 9 straipsnėje. Uh, manau, kad efektyviam energijos, šalti, efektyviam energijos naudojimu užtikrinti labai svarbus atsinaujantis energijos šaltiniai. Taip pat yra labai daug e, reikalavimų dėl atskaitomybės ir tai labai kritikuojama dėl to, kad ES yra e, tarp valstybinės įmonės veikiančios, todėl reikia e, virš tūkstančio ataskaitų ir tai tikrai nėra susijęs su jokių geresnių reglamentavimu. Taip pat E, efektyvumus naudojamas. Tai nereiškia, kad automatiškai bus sutaupoma e, energijos. Tai teisingai atspindėta šitame pranešime ir to reikėtų laikytis. E, tačiau mes turime išvengti kažkokių prieštaravimų, nes mes turime padidinti efektyvų energijos naudojimą ir įvesti tinkamas E, tinkamas technologijas sistemoje ir tas pats galioja ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Mes turime vieną iš didžiausių problemų. E, sistemos negali būti e, palyginamos valstybėse narėse, tai būtent duomenų saugojimo sistemos. Mes turime užtikrinti, kad duomenys būtų įmanoma palyginti tarpusavyje. Ir uh, E, tada mes galėsime e, sustaryti e, bendrą vaizdą įvertinti situaciją, nes dabar mes turime tik tais hybridinį požiūrį į situaciją ir taip pat interferencijos efektyvus energijos naudojimas e, susijęs su kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, anglės dvideginio, asinaujančio energijos šaltinių. Labai svarbu e, tą paminėti pranešime, kai, kur, kai kurie elementai e, su, sukelia dabartinę situaciją. Taip pat reikia paminėti investicijas į efektyvą energijos naudojimą. Ir taip pat papildomumo elementas turi būti turi būti atsižvelgta ir į papildomumo elementą. Muchas gracias, presidente. A pesar de las enmiendas presentadas, el... Dėkoju, bus sulaukta daugiau negu 300 pakeitimų, sako ponas Bilenkolopės. Tačiau šiaip ar taip šis pranešimas, kurį parengė kolega Piper, yra konsensusų siekiantis. Manau, kad reikės patirbėti prie kompromiso pakeitimų, buvo uh, padaryta nemažai pastangų, bandant integruoti siūlytus pakeitimus. Turime daugiau dėmesio paskirti vartotojams, sąnaudoms, kurios susijusios su informavimu, su finansavimu ir su energetikos efektyvumo kasdienė praktika. E, kompromisas dėl aštuntosios dalies e, yra susižymta 64 pakeitimu. Nacionalinės energetikos politikos gali e, taupant energiją pasitarnauti vartotojus. 226 buvo įspraustas į treč, 13 paragrafą. Čia kalbam apie įmonių vaidmenį užtikrinant energetikos efektyvumą ir dabar dešimtoji dalis – energijos taupimas kartais turi kitokių pasiekmių negu norėta. 178 pakeitime išdėstyti dalykai mums visiškai nepatinka. Mes manome visiškai priešingai negu čia pasakyta. Tikiuosi bus atsišuota mūsų pastabas. Pirmininkas, ačiū gerbiamas kolega. Kolega Zanonato, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu pranešėją, pona Piper, kuris puikiai padirbėjo. Noriu paminėti keletą dalykų. Jei norime kalbėti apie energetikos efektyvumą, ar absoliučiai švarų kūrą reikės kelti daug ambicingesnius tikslus, reikės daug daugiau dirbti šios rytyje. Europos parlamentas pats apie tai kalba gruodžio 15 dienos vienu iš savo paskutinių rezoliucijų. Mes pasiūlėme nacionalinius aisančius tikslus. Minimas rodiklis yra 40 procentų. Energetikos efektyvumas turi tapti nacionaliniu tikslu, nes priešingų atveju mes pažangos nepasieksime, nieko taip ir nevyks. Galiausiai dėl rinkų, nacionalinių rinkų integravimo į vieningą Europos rinką. Uh, Europos komisija kalba apie e, rinkos regionalizavimą, siekia didesnio energijos efektyvumo. Ir norima, kad būtų pereinama nacionalinių prie bendrų ES tikslų. Čia reikalingas labai aiškus energijos efektyvumo mechanizmas. E, nacionalinių politikų atsisakyti nereikėtų, tačiau reikėtų dirbti daugiau ir pereiti prie naujos rinkos, kuri bus paremta lankstumu ir regioniniu grupavimu ir ar transregioniniu grupavimu. Galiausiai būtų galima pereiti prie ekologinės gamybos modelio. Tai yra efektyvus modelis. Be abejo, lėšų tam reikės, nepaisant to viso atnešamų galimybių, tos sąnaudos gali būti didokos, tad vietoj to kad skatintume energijos efektyvumo direktyvos įgyvendinimą 2012 ir 2010 metų. Dabar reikėtų labiau pasižiūrėti, kiek išteklių turi ES ir reikėtų kreiptis į Europos strateginių investicijų fondą tam, kad būtų užpildyta ta e, ekonomikos ir energetikos spraga tarp Europos rytų ir vakarų valstybių. Ačiū. Dėkuoju, gerbiamas kolega. Pone Kumpula, na, tai prašau. Dėkoju labai trumpai, kaip jau sakiau. Kaip jau sakėme, dar tebėra atvirų klausimų, tačiau manau, kad tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas, pasakyta, ko yra pasiekta, tad skatinčiau visus pagalvoti, kaip reikėtų veikti toliau. Reikėtų komisijai ir valstybėms pasakyti, kad laikas žengti pirmin. Visi sutarė dėl to, ką nuveikėm ir turėtume labiau suformuluoti, kaip pasieksime tikslų. Suomijoje mes 15 metų gyventinome pramonės savanoriškas pro programas, kai, priemonė, kai įmonės pačios galiu pasirinkti priemonės energijos didesniam efektyvumui užtikrinti. Ir tai buvo iš tikrųjų pasiteisinusios programos. E, daugelį įmonių buvo bandoma e, pasirinkti tinkamas priemonės, nes jos žino, kad jeigu nebus įmamasi jokių priemonių atžvilgių, tai, tai ir e, nulis ir energijos bus sutaupyta. E, bet paskatų galima. Dabar dėl namų ūkių. Be abejo, būtina spręsti energetinio skurdo problemą. Dėl to mes jau ir balsavome plenarinėme posėdėje praėjusią savaitę. Ir kol kas reikia pasakyti, kad Europoje mūsų statiniai yra blogi, namai blogi. Uh, E, drėgnos sienos, šilumą praleidžiantys stogai. Ten dažnai gyvena labai neturtingi žmonės. Tad štai, e, tas energijos taupimas dažnai pasitarnaus tik turtingiausiems. Būstai turėtų būti statomi kitokie, inovatyvūs, pasitelkiant naujas technologijas. 11 metų nacionaliniam parlamente aš kalbėjau apie tai, o tai nelengva, jeigu renovacijai paskirstite uh, kažkokias ten ypatingas schemas, tai paprasčiausiai e, skurdžiausiai gyvenantys žmonės nesugeba jų gyvendinimo finansuoti. Galbūt galima ir socialinį būstą statyti pažangų, kad žmonės galėtų nuomoti, kad ne tik turtingi galėtų pasinaudoti to teikiamais privalumais. E, SIF programa buvo išdėstyta iš Katainento, girdėjom, kad štai Paryžiuje yra pastatytas namas, kuris yra energetinių požiūrių efektyvus, kad e, ten jau gyvena žmonės ir panašiai. Mes esame pramonės komitetas, bet žmonės laukia iš mūsų konkrečių darbų, teigiamų darbų mūsų visų ateičiai. Tad e, manyčiau, kad lankstumas nėra kažkas, kas praskėdžia tuos turimus svarbiausius tikslus. Tiesiog tai leidžia mums nenutolti per nelik toli nuo piliečių, nuo jų labai kartais vietinių ir paprastų lūkesčių. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Adam Gerik, prašau, žodis jums. Dėkoju. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Netiek jau daug šalių atitinka tuos e, energetikos efektyvumo kriterijus 20 procentų, buvo padaryta klaida anksčiau, kai kalbėjome apie energijos efektyvumą ir pasirinkome fizikos metodus, pamirždami vartotojus, o vartotojai turi vartoti tam tikrą įrangą, jeigu norime, kad skaičiai būtų tikslus. Tačiau Visai kitokių indikatorių reikia, kai kalbama apie pramonės ir ties suvartojamą energiją. Manyčiau, kad reikėtų pasakyti Europos komisijai, kad jie turėtų pasirinkti kitokius energijos efektyvumo skaičiavimo metodus visose šalise, nes jeigu pažvelgsite į tai, kaip matuosite efektyvumą gamyklose, pramonės įmonėse, tai tas matavimas turės būti kitoks negu namų ūkiuose. tai apriboja tam tikrus rodiklius ir tai yra pakankamai dirbtinės skaičiavimas. Pavyzdžiui, priklausomai nuo to, kaip matuosite, galite pasidaryti išvadą, kad jūsų energijos sistema yra labai efektyvi, kai tuo tarpu to efektyvumo nerasta bus nei su žiburiu. E, taigi pats matavimas energijos efektyvumo yra svarbus labai aspektas. Lenkijoje, pavyzdžiui, mes 17 procentų skaičių esame pasiekę. Nežinau, ką dar galėtume padaryti, ko gero įmanoma e, dirbti toliau. Aš žiūriu, ar dar kas nors norėtų pasisakyti, sako pirmininkas. Nematau daugiau komiteto narių norinčių kalbėti. Pone Mari Doneliai. Ji yra iš energetikas direktorato iš Europos komisijos. Žodis jai, prašau. Thank you very much. Dėkoju, pirmininkė. Labai dėkoju parlamentarams už konstruktyvius komentarus ir e, visas jūsų pastangas komentuojant šitą nuomonę. Kaip patys sakėte, šitą nuomonę pateikta labai laiku ir ji atitinka e, mūsų pasirengimo laikotarpį Europos komisijai tam, kad e, pateiktume šių metų eigoje peržiūrėtą teisės akto pasiūlymą. Jūsų komentarai labai naudingi. Uh, Keletas dalykų. Mes liekame optimistiški dėl to, kad pasieksime 20 procentų tikslą taip, kaip e, minėjo pranešėjas. Ne tik dėl to, kad e, įmonės, vartotojai, piliečiai to nori, bet dėl to, kad mes tikime, jog e, valstybės narės E, po truputį įgyvendina e, reikiamas e, sistemas. Aišku, valstybės narės pradėjo labai lietai, bet tikiuosi, kad situacija paspartės. Dėl septintojo straipsnio jis esminis šioje direktyvoje, jis atstovauja 50 procentų sutaupytų resursų ir jis artimai susijęs su kitais teisės aktais, pavyzdžiui, pastatų direktyvos energetiniu efektyvumu. Ir Mes e, ketiname užtikrinti, kad septintos, e, septintos straipsnio nuostatos būtų artimai e, susijėtos su pastatų energetinio efektyvų teisės aktais ir taip pat, kad būtų atspindėtos visos technologinės inovacijos, kurios įvyko po to, kai tekstas buvo priimtas. Dėl pramonės įmonių aš Kol kas e, žinau, kad e, pramonės įmonės reaguoja į ekonominės paskatas ir efektyvumą ir teigiamai e, nusiteikę efektyvaus energijos vartojimo atžvilgių. Ir šitas teisės akto pasiūlymas tik tai padės šiame procese ir ne viena įmonė jau padarė teigiamą indėlį rengiant šitą teisės aktą. Dabar buvo nustatyta keletą probleminių sričių. Pavyzdžiui, padalintas iniciatyvos, tai yra nelengvi sprendimai, todėl visi sprendimai e, skirsis ir valstybėse narėse. Tačiau šiame kontekste galime pasakyti, kad mes jau pradėjome gauti įdomių valstybių narių pasiūlymų ir e, kai kurie iš jų yra paremti naujomis idėjomis, kaip spręsti šitas dilemas ir panaudoti e, naujus e, sprendimus, kurie padėtų paskatinti egzistuojančių patalp, pastatų renovacijos greitį. Ir tai yra nemažas iššūkis mums. Taigi šiame kontekste man labai malonu pamatyti, kad e, dabar jau yra. Mm, dabar yra aišku, kad atskaitomybės, e, tai yra e, ataskaitų reikalavimas yra e, išgrynintas, dabar mes reikalavome maždaug 200 ataskaitų, tūkstantis būtų buvę per daug net pačiai komisijai. Labai ačiū. Dėkoju už jūsų komentarus. Dabar grįžtame prie pranešėjo. Kolega Piper, žodis jums. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju už visus komentarus. Matau, kad e, tikrai mm, daug įdėjote darbo į šitą e, direktyvą ir įgyvenimo ataskaita tikrai yra labai didelė pagalba. Ir Pirmiausia, mums reikia apskritai išsiaiškintis, ko, ko mes norime. Keletą pastabų pasakysiu. Daugelis kolegų kalbėjote apie e, energijos e, trūkumą. Mes turime su tuo kovoti ir norime prisidėti prie to, kad pašalintume to e, šaknis. Mes kalbame ne apie energijos kainas, bet apie valstybės įsikišimą taikomus mokesčius. Ir visoje Europoje e, faktiškai 30, už 30 procentų e, visų energijos kainos, e, kainų yra atsakinga valstybė, Vokietijoje tai yra apie 50 procentų, taigi mes daugelis nebegali savo leisti tos energijos, mes turime panalizuoti, ką iš politinės pusės mes galime pakeisti, kad mes padėtume vartotojams galbūt kažką pakeisti iš energijų tiekėjos, tiekėjų pusės. Toliau antra tema. Turiu tris temas. E, tai susiję taip pat su um, sutaupimo įpareigojimu um, energi e, ir atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Kiekvienas iš mūsų norėtų, kad e, mes galėtume pereiti prie elektrinių automobilių Ir e, tada mes galėtume paž... E, kitaip naudoti e, energiją, mes galėtume ją gauti iš atsinaujančių energijos šaltinių. Mes norime pereiti prie, atsinaujant, prie, prie elektrinių automobilių, tačiau tuo pačiu pasiekti atsinaujinančių energijos šaltinių tikslą. Tai yra tarpusavėje nesudarinami tikslai. Uh, Ir mes turėtume peržiūrėti Europos energetikos teisės aktus ir e, taip pat prašyti komisijos, kad dar kartą apie tai pamastytų. E, toliau. Pirmininkas nuo pat pradžio apie tai kalbėjo. Efektyvus energijos šaltinis e, kaip idealus žaliavų, žaliavų šaltinis, žaliavų bazė. Kągi reiškia energijos taupimas? Nieko daugiau. Tai yra tikrai idealus žaliavų, ideali žaliavų bazė. Ką pat e, reiškia pats tas e, terminas - efektyvus energijos e, naudojimas kaip žaliavų bazė mes turėtume rasti tinkamą terminologiją ir taip siūsti tinkamus signalus, kai kalbame apie efektyvų energijos naudojimą. Dabar dėl mūsų indėlio. Mes nu, turime būti pragmatiški, norime greitai pasiekti tikslą ir užtikrinti efektyvų energijos naudojimą. Labai dėkoju kolegoms ir lauksiu tolesnio jūsų indėlio. E, dėkoju pranešėjui. už labai gerą pranešimą kuriam pritarė beveik visi šešėliniai pranešėjai. Dabar koks yra mūsų tvarkaraštis. Įtre balsuosime e, gegužės 24-ąją. Plenarnėje sesijoje 2016 metų Liepą. Ačiū. Ačiū visiems, kurie dalyvavote šioje diskusijoje. Dabar devintasis mūsų darbo atvarkės klausimas. asmenčių išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitą. Ir e, Paloma Lopes iš Guo yra mūsų pranešėja, 24 e, pakeitimai gauti ir pakeitimų pateikimo terminas baigėsi prieš kelias dienas ir dabar mes laukiame vertimų. Ir kalbant apie E, nuomonę apie atsinaujančių energijos šaltinių pažangą Europoje. Tai e, komisija e, per dėrybą su komisija buvo nuspręsta, kad nustatytas terminas bus, yra diskutuojama, kas bus iki 2030 metų. Dabar yra pateikti kompromisiniai pakeitimai ir pranešėjas su jais dirba ir dabar vyksta diskusijos su šešėliniais pranešėjais. Kiek aš suprantu. Gal jau jos prasidėjo. Ir dabar aš paprašysiu ponios uh, Lopez pradėti šitą diskusiją. Pradėkite pranešę nuo savo pastabų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, 345 pakeitimų buvo sulaukta ir galime sakyti, kad jau tarėmės dėl kompromisinių pakeitimų. Norėčiau nuo to ir pradėti. Pirmiausia, noriu padėkoti visoms frakcijoms, kad pakeitimus atsiuntė taip greitai. Ir buvo dirbama tam, kad būtų pasiekta e, kompromisų, nors e, darbų tvarkaraštis labai intensyvus, laiko maža. Turime iki vasaros šį pranešimą priimti ir patvirtinti. Šią savaitę buvo pasiekta konsensuso pries, dėl svarbiausių tikslų ir manau, kad tas konsensusas pritrauks didelę daugumą kolegų tam pritarti. Šis pranešimas apžvelgia ir praeities dalykus, ne tam, kad būtų galima išdėstyti viską kaip ir kas, bet kad būtų galima tuo pat metu pažvelgti ir į ateitį ir išsiaiškinti, kokiu keliu turėtų sukti ES atsinaujinančių išteklių energetikos politiką. Svarbu taip pat padėti šalims, kurios e, liko šiek tiek nuo viso to nuošaly. Mes jau ir praeitą kartą posėdžių metu sakėme, kad norime paminėti tas šalis, kurios e, laikėsi ypač pavyzdingai. Buvo pasirinkti įvairūs nacionaliniai modeliai, kitaip ir būti negalėjo. Čioje e, srityje pasirinktos e, politikos yra nacionalinės. Kokios priemonės pasiteisino, o kokios ne. Štai kas yra svarbu. Manome, kad investuotojams sudaryti stabilias investicinės sąlygas yra svarbus dalykas, tačiau ne visos valstybės narės sugebėjo tokį pagrindą sukurti. Paramos atsinaujinantiems energijos šaltiniams standartai turi būti atnaujinti, peržiūrėti. Mes manome, kad siūlomi tie atnaujinami ištekliai, turė, atsinaujinantis ištekliai turėtų sulaukti daugiau paramos, ypač šalyse, kur mes matėme, jog buvo prašoma daug daugiau generuoti energijos iš atsinaujinančių šaltinių ir, paskirst, ir ją paskirstyti. Turime išlaikyti tinkamą priežiūrą ir skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Aišku, valstybės narės turi iškelti tikslus susijusius su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu. E, manau, kad regioninės, vietinės ir nacionalinės e, administracijos struktūros, vartotojų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos visi turi įsitraukti į šį darbą. Jų visų vaidmuo yra esminis. Ekonominiai pramonės iššūkiai užimtumų ir aplinkosaugos iššūkiai taip pat yra ypatingos svarbos. E, dėl jų neįveikus bus sunku pereiti prie naujų energijos gamybos būdų ir panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Mes norime, kad iškelti tikslai būtų saistantis. Mes žiūrime labai didžiai į Enmi komiteto siūlymą tvarumo ir transporto srityse. Norėčiau apibendrinamą dar pridurti štai ką. Perimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių yra perimas prie demokratiškesnio energetikos modelio. E, bus skatinama decentralizuota energijos gamyba, ji bus e, jį pigiau kainuos ir vartotojai galės ir patys energiją apsirūpinti, jeigu sugebės jos pasigaminti. Visi šie pakeitimai bus esminiai tam, kad pasikeitimai įvyktų elektros energijos ir šildymo sektoriuje. Manau, kad galėsime sutarti, glaudžiai dirbti ir pasiekti puikius kompromisus. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Kolega Bensen. Jis atstovauja EPP frakciją ir jis yra šešėlinis pranešėjas. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už puikų bendradarbiavimą. E, mes sutarėme dėl kai kurių politinių dalykų, dėl kai kurių ne. Svarbu, kad būtų pasiekta pridėtinės vertės įgyvendinant šį pranešimą. E, svarbu peržvelgti kompromisus ir susitarti dėl jų. Mes turime kalbėti ir apie energijos sąjungos kūrimą. Tai būtų puikus dalykas, ta nuoroda reikalinga. Europos, tai, tai taip pat būtų sąsaja tarp savotiška ir su Europos komisijos pranešimu. Mes savo frakcijoje susitelkime prie svarbiausių temų. Efektyvumas, sąnaudos ir į rinką nukreiptos priemonės. Mes tokius dalykus minėjome. Kai dėl pažangos atsinaujančių energijos išteklių šalyje mes manome, kad poslinkiai siūlomi yra geras dalykas, tačiau būtina yra įvardinti ir tuos, kurie nesistengia. Svarbu įtraukti visas suinteresuotas pusės į sprendimų prieimimą ir skatinti tvarų atsinaunančių energijos šaltinių panaudojimą. Valstybėms narėms yra svarbu e, užtikrinti tinkamą energijos rūšių mišinį. Ir mes remiame e, nuostatą susijusią su vartotojų apsauga. Jie turi turėti prieigą prie pigesnės energijos. Tai labai svarbu užimtumo skatinimui ir gerbuvio kūrimui piriečiams Europos Sąjungoje decentralizuotas privatus energijos gaminimas nėra šiaip ar taip panacėja. Be abejo, kai kuriais atvejais tai gali būti labai nebloga priemonė. E, kartais jie naudotis turi prasme, tačiau ne visada Decentralizuota sistema kartais taip pat gali duoti teigiamų rezultatų. Gali atsitikti taip, kad vartotojams vis dėlto jis bus, tokio, tokio paužio energija bus brangesnė, gali iškilti energetinio skurdo pavojus. Pranešėjas taip pat sako, kad esame labai priklausomi nuo importo ir tą problemą privalu spręsti. E, Atsinaujinančio energijos išteklių plėtojimas ir jų naudojimas, energijos efektyvumas, mažesnės sąnaudos, visa tai yra reikalingi dalykus, reikia pigesnės energijos, to nori ES vartotojai ir dėl to turime siekti labai plataus kompromiso. Manau, kad susitarsime dėl šių dalykų. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Socialdemokratų frakcijos vardu kalbės kollega Csaba Molnar. Jis yra šešėlinis pranešės, prašau. Úr, köszönjük a munkáját, jelentés. Dėkuoju pirmininkė už jūsų darbą. Dėkuoju pranešėjai. Mes matome, kad buvo pateikta tikrai labai daug pakeitimų ir mes turime dar, vis tiek dar turime galimybę e, rasti kompromisą tarpusavyje. Todėl aš norėčiau mm, e, kalbė, pakalbėti, kodėl mes dar nepasiekėme kompromiso. E, pirmiausia, mums svarbu atsakyti tokį klausimą. Tai yra, kokie yra atsinaujinančių energijos šaltinių skaičiai e, valstybėse narėse. Ar spės, spės jo, e, valstybės narės tai pasiekti iki 2020 metų? Pastaraisiais metais mes a, e, galėjome padaryti pažangą Europoje atsinaujinančios energetikos šal, a, srityje. Ir a, valstybėse narėse buvo numatyti e, privalomi tikslai šioje srityje. E, valstybės narės taip pat e, galėjo sukurti papildomų darbo vietų, taigi ir auginti savo ekonomiką. Ta, čia vyksta diskusija tarp mūsų ir tarp EPP, tačiau mes esame tikri dėl to, kad e, ateityje mes e, negalėsime pasiekti rezultatų be tarpusavio supratimo. Kitas diskutuotinas klausimas yra e, gerai ir blogai pasirodžiusių valstybių įvardyjimas. Nieko blogo, jeigu Europos parlamentas kalbės apie tai, kas padarė savo, įvykdė savo įsipareigomus ir kurioms sekasi blogiau. Nieko blogo. Uh, E, e, jeigu Europos parlamentas pagirstas valstybės narės, kurios palyginus su kitomis pasiekė gerų rezultatų. Ir jų e, reiktų siekti ir ateityje. Ir dar vienas pasiūlymas susijęs su asmenučios energijos šaltinių apmokestinimu. Čia yra pateiktas pakeitimas valstybės e, narės e, gali įvesti mm, atskirus mokesčius susijusius su atsinaunančia energetika. Mes e, su tuo nesutinkame. Ir dar vienas klausimas susijęs su efektyviu energijos naudojimu ir energijos trūkumu. Uh, Čia daug kalbam apie e, tai šiame pranešime. Europos Sąjunga yra gerovės e, e, sąjunga ir mums pavydė visas pasaulis. Ir negali būti, kad Europoje bus daugiau nei 10 milijonų žmonių žiemą e, šalantis arba negalintis pasigaminti maisto. Tai tikrai nepriimtina. Ir e, nepavyks, aišku, to įspręsti per naktį, tačiau e, mes turėtume sukurti dinamiškas kainas ir susijęti tinklus. Ir tai galėtume pasiekti ES, kas bent jau artimoje perspektyvoje įspręstų energijos trūkumo klausimą mes galime tikėtis, kad pranešėjo pastangos duos rezultatų ir kad mes galėsime atitinkamą daugumą nubalsuoti už šitą pranešimą. Ačiū. Adam Van Bosiuč. On... Dėkui. Pane Van Bosiuč, EKR vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, dėkoju taip pat ir pranešėjai, gerbimiai kolegos. Trečią kartą kalbame šią temą mūsų komitete. Ir visas valstybės narės jau turėjo progų atskleisti savo viziją. Na, mes savo, fra, mes savo frakcijoje patikim tokius pakeitimus, kurie labiausiai siejasi su šio komitetu. Pranešėja daug kalba apie socialinį aspektą, tačiau praėjusią kartą, praėjusias e, svatsas būrė balsavome dėl e, MPL komiteto nuomonės panašia tema. Tad gal dabar reikėtų daugiau kreipdėmės į subsidarumo principą ir padėti pagrindus tam teisėkuros darbui, kuris vyks vėliau šiemet. Tad prašau, kolegos, ne, neperkokime šio šios ataskaitos nežinia kuo. Dabar keletas konkrečių pastabų. Pirmiausia, reikia užtikrinti tikslų pasiekiamumą, kad tikrai siekiniai būtų pasiekiami. Džiugu, kad pranešė panašu jau, jau priima šią idėją. Antras dalykas - mokesčiai. Tai yra nacionalinė kompetencija. Tad, na, neplėtokime daugiau šios temos čia. Trečias dalykas - atsinaujantis ištekliai. Manau, kad kol kas valstybės narės visai neblogai pasirodė šioje srityje. Toliau šildymas ir vedinimas. Matome, kad čia pažangos yra taip pat transporto energetikoje. Tad, ką žinai, dar yra prasmės vėl kartotis, kur viskas einasi gerai. Gal nebet reikia geriau kalbėti apie tai, pakalbėti apie tai, kur reikėtų daugiau pastangų. Toliau ilgalaikės investicijos. Tai reikia skatinti atsinaujančių išteklių srityje ir taip pat reikia tai daryti rinkos kontekste. Reikia pasitekti įtikinti žmonės, kad iš tikrųjų tai yra naudingas dalykas. Manau, pamatai jau sudėti, galime imtis darbo ir dirbti prie pakeitimų. Nebijoju, kad puikiai starsime su pranešėjai ir kitas šalis pranešėjais. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju Jums už pastabas šią svarbę temą. Toliau, Alde vardu. Ponas Garbrandi, šilis pranešės, prašau. Ačiū, ponio pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už jos pastangas, kuris kšėl dėjo ir nebijoju, kad bandysime ir rasti gerus kompromisus artimiausių metų. Pradėti norėčiau nuo to, kad dažniausiai labai kritikuojame komisiją valstybės narės. Tačiau turėkime galvoje, kad ši politikos sritis yra labai sėkminga. Mes galime pasiekti 20 procentų tikslą atsinaujinančios energetikos srityje, na, bent jau elektros srityje visoje Europos Sąjungoje. Transporto srityje gal kiek daugiau bus sunkumų siekti pasiekti 20 procentų tikslą, bet na, optimistiškai pažiūrėkime. Tikrai judama gerą kryptimį. Ir nuo to turbūt reikėtų pradėti. Kitas dalykas. Čia yra ataskaita apie pažangą. Tad kalbame apie valstybių narių situaciją, kokia, kokia yra dabar. Tad keistas pasiūlymas neįvardinti valstybių narių. Na ne, yra tam tikrai situacija. Tad tikrai reikia paminėti valstybės narės, kurios pasiekė savo tikslų, Lietuva paminės valstybės, kurios tikslų nesiekia. Taip beje, ir mano šalis, Niderlandai, yra tarptų šalių. Tikrai jinai yra pačiame sąrašo pabaigoje gale, kai kalba apie atsinaujinančią energetiką. Tad manau, reikia aiškiai tai pasakyti. Toliau, bendresnė pastaba. Per 300 pakeitimų pateikta. Pabandykime čia susitelkti nes ata, tokia ataskaita bus politiškai svarbi tik tais, jeigu sutelksime ir numatysime prioritetus. Tad neimkime per daug temų. Išsirinkime keletą pačių svarbiausių temų. Toliau. Aš paminėti keletą dalykų dėl vartotojų bei gaminančių vartotojų. Tai, na, svarbu apibriežti jų vaidmenį, bet vėlgi neišsiplėskime čia per daug Ir tai turi taip pat dėrėti su kitomis tai ataskaitomis dėl vartotojų vaidmens energetikos rinkoje. Tad ne, nedvenkime čia pastangų, nedubliuokime savo darbo. Toliau transporto sektorius jau buvo paminėta, 5,7 procento dabar yra ir tai nelabai džiugina. Tačiau, na, gal per griežtai nekritikuokime biodegalų pranešėjas sako, kad yra visiška nesėkmė. Gal per griežtai tai pasakyto. Manau, kad ypač kalbant apie antros kartos kūrą, tikrai daroma daug svarbių darbų. Ir taip pat nemanau, kad yra kitų sprendimų transporto sektoriuje, jeigu per daug kritikuosime biokūrą. Žinoma, reikia kelti tvarumo kriterijų biokūrui. Tačiau nesakykime, kad visa politika yra visiška nesėkmė. Toliau. Energetinis nepriteklius. Tai yra labai svarbi tema. Ir man tai labiau siejasi su ankstesnė tema, kurią ką tik kalbėjome, tai yra energetikos e, naudojimo efektyvumu, negu su atsinaujančiais ištekliais. Jau anksčiau matėme, kaip energijos paramos e, sistemos naudojamas būtent skurdžiausių asmenų, tačiau labai dažnai jomis naudojasi ir turtingieji. Tad reikia tik labai atsargiai tokias paramos sistemas pritaikyti. Geriausia, ką galime čia padaryti, reikia daugiau dirbti energetinio efektyvumo srityje. Ir taip pat ateityje reikia remtis platesnių atsinaujančių išteklių naudojimų ir tai turėtų sumažinti kainas. Tačiau galima tik išlošti iš situacijos. Toliau. Pone pirmininkė, džiaugiuosi, kad komisija savo pažangos ataskaitoje taip pat ragina valstybės narės geriau pasilikti bendradarbiavimo mechanizmą. Manau, tos valstybės narės. Kai kurios valstybės narės per daug nesulistiškai žiūri, nes bendradarbiavimas tarptautiniu lygiu turėtų būti daug plačiau išnaudojamas. Ir manau, kad tai netgi esminės svarbos dalykas yra siekiant pasiekti 20 metų tikslus ir pasiekti kitus tikslus, kurie bus iškelti vėliau. Labai ačiū. Dėkoju, kolega. Benedek Javor žalių šalis panašės, prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai, bišlės pranešėjams už bendradarbiavimą. Šiuo metu kol kas aptarime pačius plačiausius klausimus, betriausius klausimus, o ne pakeitimus. Tad norėčiau kiek išsakyti poziciją savo dėl tų bendriausių klausimų. Yra sureaguoti tai, kas buvo išsakyta per šešėlinių e, pranešėjų sutikimus. Pirmiausia, ar reikia kalbėti apie atskirų valstybių rezultatus, ar nereikia kalbėti? Aš tikrai manau, kad tikrai reikia įvardinti valstybės narės, kurios atsilieka. Manau, kad pažangos ataskaitos tikslas kaip tik ir yra pažymėti, kokie yra pasiekimai, kada tai geroji praktika ir taip pat parodyti, kur reikia pagerinti politinės priemonės kad būtų galima pasiekti tikslus numatytus 20 metams. Tad manau, kad vienas svarbiausių ataskaitos e, elementų, vienas svarbiausių elementų yra parodyti, kur reikia įdėti daugiau pastangų, kad būtų galima pasiekti tikslus. Toliau, nacionaliniai tikslai. Ar reikia nacionalinių tikslų iki 30 metų? Manau, kad taip, to būtinai reikia, nes energetinio efektyvumo direktyvos bei esmažinių išteklių reglamento patirtis rodo, kad e, na, visa pažanga, kurios pasiekėme, labiausiai rėmėsi nacionalinės tikslais, kuomet nacionalinės vyriausybės buvo atsakymus už tų tikslų pasiekimą. Trečias dalykas. Klausima dėl retroaktyvių priemonių. Taip pat keliamas klausimas dėl retroaktyvių priemonių investuotojams. Ir manau, kad e, reikia tokios reguliacinės aplinkos, kuri būtų nuspėjama ir stabili, kad būtų galima stabiliai investuoti į atsinaujančius išteklius. Ketvirtas klausimas. Vadinamųjų energiją gaminančių vartotojų apibrieštis. Ir manau, kad tokie vartotojai yra ateities energetinių sistemų ašis ypač kalbant apie atsinaujančią energetiką. Tad tikrai manau, kad svarbu, kad visi vienodai suprastume šią savoką, gaminantis vartotojai, ir kad būtų kuriama tokia reglamentacinė aplinka, kuri ragintų vartotojus aktyviau gaminti energetiką, dalyvauti joje sistemoje. Ir paskutinė pastaba - atskiri sektoriai kalbame, kaip pažiūrėjau, kalbame apie atsinaujinančią energetiką, dažniausiai kalbame apie elektros jėgainės ar koks nors kitas didelis jėgainės, tačiau manau, kad pavyzdžiui šildymas ir vieš, vėsinimas, namų ūkiai, transportas, kiti dalykai, energetikos efektyvumas taip pat yra svarbus šio klausimo elementai, tad reikia ir atkreipdėmės ir į šios elementus. Labai ačiū. Dėkui. Ačiū už pastabas. Kolega Dario Tamburano, prašau. FDD frakcijos vardu. Ačiū, ponė pranešiau. Labai malonu dirbti su žmogum, su kuriuo sutariu dėl vizijos, dėl dialogo siekimo ir taip pat sutarėme dėl to, kad reikia ieškoti sutarimo ten, kur jų dar esama. Kalbėjome apie energetinį skurdą. Tad norėčiau susitelkti dabar prie kitų trijų aspektų, kurie man atrodo svarbus. Pirmiausia, labai svarbu diskutuoti ir labai rimtai, nes tam atėjo metas apie tai, kaip apibriežti vartotojo savoką. Nes labai dažnai savo dokumentuose matome tą savoką, o jos apibriešties ne. Negalime minėti vartotojų teisės aktuose ES, jeigu jie yra neapibriešti kaip tokie? Kaip apibriešti tas priemonės? Kad būtų galima paskatinti vartotojų traukimą į sektorių, jeigu nežinome, ką, ką, ką tiksliai tai reiškia. Tad štai, svarbu išaiškinti, kas yra vartotojai ir gaminantis vartotojai. Tam to reikia ir kolegoms, kad profesionaliai gaminantis energiją vartotojai taip pat būtų apibriežti. Dabar taikymas atgalinė tvarka teisės akto Itali, Italijoje, Ispanijoje ir kitur. E, manau, tai gali būti problema. Nereikia naudoti turimų problemų, su kuriamis buvo susidurta atnaudinančių subsidijų programoje, kaip preteksto tam, kad būtų galima tas subsidijas panaikinti. Jeigu susidūrėma su sukčiavimo ar neefektyvumo problema, tai tuomet be abejo reikia e, atlikti reikiamus pertvarkymus ir, ko gero, pasamdyti geresnius ekspertus, o ne viską uh, E, sunaikinti, nes, pavyzdžiui, žinome, kad problemiškai veikia bankai, bet ir toliau mūsų pinigai laikomi bankos, jie nesugriauti. E, direktyvos variklis yra taip pat ir nacionaliniai mūsų e, planai. 45 procentų norime atsinaujančio energijos šaltinių naudojimo gyventi naujus planus. Tačiau norime taip pat, kad tai būtų suvokiama kaip vienas iš tikslų, kaip, kaip to tikslo startinė stotelė, nes norime pasiekti 100 procento atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimo. E, saistomi tikslai pareigotų mus elgtis gyvybingai, tai suteikia spalvų mūsų gyvenimui. Ir nemanau, kad reikia prisirišti prie dabartinių rodiklių, reikia siekti daugiau ačiū. Dėkoju. Kits žodis kitam kalbėtojui. Ponas Sanį, ačiū ponė pirmininkė. Pranešėjas Penešėja pabrėžia, kad įvairios nacionalinės taisyklės e, sudaro sąlygas gauti skirtingus rezultatus. Dėl to ir įmonės, ir pavieni vartotojai nevienodai moka už energiją. Energetinė priklausomybė taip pat yra problema. Parama atsinaudinančių energijos šaltinių naudojimui taip pat turi įtakos. Tad te, svarbu ir tai, kad technologijos keičiasi ir ta technologijų kaita yra tokia sparti, kad gali net nebereikėti finansinės paramos priemonės atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Net jeigu ir sutinku su su, su, su pranešėja, kuri pasisako prieš subsidijas atgalinę tvarką atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Aš manau, kad turime ieškoti kitų išeičių. Energe, energijos rinka negalės išspręsti visų problemų. Liks dar daug klausimų, liks aspektų įvairių tokių, kaip, pavyzdžiui, nacionalinis protekcionizmas. Kol kas E, subsidijų nepakanka atsinaujančių išteklių naudojimui. E, konkurencinę kovą atlaikyti esant tokiam kontekstui sunku. E, vandens, pavyzdžiui, išteklius taip pat ko gero būtų galima panaudoti. Tai galėtų būti vienas iš atsinaujinančių šaltinių. Tai yra puikia proga diskutuoti šiuo klausimu. Europos Sąjungoje turėtų būti uh, diskutuojama dėl to. Gal būtų galima sparčiau plėtoti kitus atnaunančius energijos šaltinius ir jų naudojimą. Ačiū. Dėkuoju, gerbiamas kolega. Kolega Federlį, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Man nerima kelia porą dalykų. Ir tai susijęs su atsinaujinčiais energijos šaltiniais ir biomase. Tai yra tvarumo kriterijus. Priklausomai nuo to, E, mes galėtume arba padėti augančiam sektoriui, arba jį uždusinti. Ir e, žinome, kad e, auga atsinaujančių energijos šaltinių energetika paremta biologiniu kūru tiek elektros rinkoje, tiek šildymo rinkoje. Ir toliau prasuminėdami šitą teisės aktą mes šitą plėtrą galime sustabdyti, tai tikrai būtų žala. Toliau Kitas klausimas, kaskadų klausimas, tai gali būti susijęs su privatu e, privačia nuosavybė. Pasižiūrėkime į e, keletą popieriaus fabrikų. Švedijoje jie turi tris labai didelius fabrikus ir jie turi prieigą prie trijų teravatų, e, teravatų, teravatų um, energijos uh, tiekimo per metus. Jeigu mes uh, sušvelninsime tą kaskadų principą, tai jie negalės e, savo gamybos užtikrinti taip, kaip dabar. Panašių pavyzdžių yra ir Suomijoje. Reikia užtikrinti, kad tie produktai būtų naudojami kiek įmanoma geriau e, siekiant užtikrinti, kad mes e, šiandieną turėtume tinkamą ir elektros, ir šildymo, ir, even, ir netgi drabužių gamybos pramonę. Taigi Galbūt mes neturėtume dabar stengtis uždusinti biomasės pramonės e, siekdami pagerinti teisės aktus reglamentuojančius e, dujas, naftą ir anglį. Dėkoju. Pone Kumpula Natri. Kaip ankstesnis kalbėtas šiaurės šalių, norėčiau pakomentuoti, kad Suomija jau faktiškai 40 procentų pasiekė savo tikslą, tačiau vienas, viena iš priežasčių yra biomasės naudojimas. Ir manau, kad tikslas yra užtikrinti tvarų biomasės naudojimą. Mes turime labai gerus biomasės rinkos žaidėjus ir e, turime gerai apibriežti, kaip naudotis biomasės sektoriumi. Tad mes labai lauksime komisijos pasiūlymo, kaip apibriežti tvarumo kriterijų ir kaip e, raginti E, sklandžių teisės aktų laikymas Europoje. Egzistuoja daug e, klausimų dėl energetinio saugumo, dėl e, dujų, dėl šildymo sektorius ir panašiai. Aš pasižiūrėjau tekstą, norėčiau padėkoti pranešėjui, viskas labai aišku, lengvai skaitoma, lengva pakomentuoti. Gerai iškelti tikslai ir galbūt netgi kai kurias formuluotės galima būtų perdaryti. Uh, Na ir e, kaip 28 punkte sakoma, aš manau, kad mes tikrai praradome savo biokūro strategiją. Mūsų stru, e, tikslai nukelti, numatyti iki 2020-ųjų, tačiau kas bus po to, daug kalbama apie skaitmenizaciją ir elektroninius automobilius. Tačiau žinoma, kad E, elektra sudaro tik tai 26 procentus atsinaujančių energijos šaltinių. E, elektrinis automobilis yra neatsinaujantis energijos šaltinis, tik tai 26 dalimi e, jis toks yra. Tačiau galbūt reiktų atsisukti į kitas technologijas, kurios varomos yra nafta mes turime arba atsisakyti savo tikslų, arba mes turime toliau raginti teismo transporto sektorių mažinti CO2 išmetalus. E, malonu pamatyti, kad e, geras dalykas yra mažo masto gamyba. Tačiau e, norėčiau, kad paaiškintumėte, kas būtų, jeigu mes pasiektume didelio masto atsinaujinančios energetikos gamybą. Mes negalime būti prieš tai. Visada e, pasiteisina masto ekonomika. Aišku, kaimo vietovėse labai gerai yra, yra mažas mastas, tačiau e, mes turėtume e, kuo daugiau mažinti iš metalų kiekį. Ponas Rubik, aš norėčiau grįžti prie to, ką sakė kolegė. Manau, labai svarbu pagalvoti apie tai, kaip efektyviai galima būtų e, naudoti energiją, netgi iš atsinaujinančio energijos šaltinių. Ir e, mums reikia e, taupimo pajėgumų atsinaujinančioje energetikoje. Antras sprendimas yra sujungti tinklus E, galbūt tai, e, kad vėjas pučia e, šiaurėje, nebūtinai pučia ir pietuose. Ir viskas labai priklauso, kur Europoje šviečia saulė ar pėčia, pučia vėjas. Galbūt yra tokių vietų, kur nepučia nei vėjas, nėra nei saulės ir atvirkščiai tų šaltinių yra per daug tam tikrų et, etapu. E, todėl mums labai svarbu tarpusavėje susijęti e, tinklus, kad būtų užtikrintas pajėgumas. Ir labai dėkingas esu už tai, kad jūs e, organizuojate klausimus šioje srityje. Taip pat vandens taupimas ir taip pat deg, įvairios degonės panaudojimo galimybės, vandenilio panaudojimo galimybės. E, taip pat dėl Europos e, kosmoso agentūros e, buvo iškeltas klausimas, kodėl mes negalime atitinkamai sumažinti transporto išmetamo CO2, nes mes matome, kiek, kaip užsikemša gatvės ir mes negal, ir mes negal, nepatobuliname savo eismo sistemos, mes susikoncentruojame į kitus tikslus. O kaip dėl tos e, žaliosios bangos, dėl geresnės infrastruktūros ir geresnio atsinaujančio energijos šaltinių panaudojimo? Aš manau, kad e, e, atsinaujinės energijos šaltiniai yra tik tai vienas iš daugelio būdų. Toliau, ponas Kochličiek. Dėkoju suteiktą žodį, turiu vieną pastabą dėl e, pamastymų ne tik pramonės komitete, bet ir techninėme komitete. Mes turime pagalvoti ir apie techninius aspektus ir techninės pažangos palaikymą. 11 procentų efektyvus naudojimas yra labai mažas procentas. Šiandieną turime daug naujų metodų kaip galima būtų padidinti efektyvų naudojimą. Aišku, tai yra kito pranešimo tema, tačiau turėtume tai paminėti ir ateityje mes turėtume tam parodyti paramą. Dėl privačių investuotojų ehm, manau, kad negera mintis yra juos e, išbraukti. O, o atsinaujinančius energijos šaltinius aš e, palikčiau e, nacionalinėms valdžios institucijoms ir jų apmokesnimą taip pat. Jeigu, pavyzdžiui, aš turiu elektrinį automobilį, kuris varomas atsinaujinančią energiją, tai e, šiuo atveju yra sutaupimo 100 procentų energijos. Man nereikia e, jokios e, jėgainės ir aš galiu autonomiškai pakrauti savo automobilį Ir tas automobilis per metus sutaupo vienerius metus namų ūkio suvartojamos energijos. Ir tai galėtų padėti įspręsti energijos trūkumo problemą. E, taip pat sakote, kad mums e, nepakank, e, nepakanka hidroelektros pajėgumų E, mes turėtume panaudoti fotovo, foto, saulės energiją. Ir e, galbūt ateityje mes turėtume parengti tokį pranešimą, kuris susitelktų ties tą temą. Dėkoju. Dabar e, energetikos generalinio direktorato atstovės Europos komisijos, ponia Donelti. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju nariams už šitą įdomią, svarbę temą. Kaip jau sakiau, e, pranešimas parengtas labai laiku, nes mes dabar e, ketiname peržiūrėti iki metų pabaigos atsinaujančio energijos šaltinių direktyvą ir daugelis klausimų, kuriuos jūs įtraukėte į savo pranešimo projektą, e, tie dalykai, kuriuos šiandieną išsakėte, mums labai rūpi. Keletą komentarų norėčiau prisiminti. Investuotojų pasitikėjimas tikrai šiame sektoriuje yra būtinas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai reikalauja daug kapitalo. Ir šiuo metu yra daug išorės veiksmų susijusių su aplinka ir jie nėra pakankamai įkainoti pagal rinkos situaciją. Todėl Labai svarbu palaikyti politikos kryptis asmeninčio energijos šaltinių srityje, tačiau ta parama turi ateiti iš stabilaus ir, stabilios ir patikimos struktūros. Ir taip pat mes turime tuo prisidėti ne tik prie investicijų spragos, tačiau ir turime kalbėti apie rinkos integraciją ir konvergenciją asmeninčio energijos šaltinių srityje. Ir čia aš prisimenu jūsų pranešimą E, kuris buvo parengtas rengiant šitą direktyvą. Toliau yra e, išsakytos, e, pateiktos nuostatos dėl ATL mechanizmo, tai taip pat, į tai taip pat bus atsižvelgta. Svarbu užtikrinti matomumą ir mm, tikrumą piliečiams ir turime uh, E, nenuneikti ir gaminančių vartotojų vaidmens. peržiūrėdami šitą direktyvą. Vienas iš pagrindinių aspektų, ir labai dėkuoju už tai, kad tai identifikavote, aišku, atsinaujantis energijos šaltiniai e, gali atlikti labai svarbu vaidmenį mūsų elektros sistemoje, tačiau e, be abejo jie atlieka labai svarbu vaidmenį šildymo ir šaldymo sektoriuje ir transporto sektoriuje. Ir todėl yra labai svarbu, kad visos šitos galimybės būtų matomos ir kad būtų sulaukta politikos paramos, politikų paramos šioje srityje. Ir tai ypač pabrėžime pranešime dėl finansinio mechanizmo atsinaujinantiems šaltiniams. Kaip jau sakiau, šiuo metu mums trūksta investicijų, nes e, kapitalo labai reikia ir šiuo metu rinka neturi pakankamai, neužtikrina pakankamai paskatų investicijoms. Reikia sukurti finansinį mechanizmą, kuris sumažintų šitų investicijų didžiulę riziką. Tai reikia labai atidžiai išanalizuoti. E, be abejo, tai reikštų e, naujus poslinkius mokslinių tyrimų srityje ir inovacijų. E, srityje ir mm, tai numatyta e, horizonte 2020. E, turime konkrečius tikslus dėl e, saugojimo ir pažangiųjų tinklų kūrimo ir taip pat tinklų sujungimo bei efektyvaus energijos vartojimo. Mums ypatingai nerima kelia dvi sritis. Viena yra bioenergetikos tvarumo kriterijai Mes manome, kad tvarumo kriterijai, kurie numatyti dabartinėje direktyvoje, e, gali būti patobulinti, nors jie tikrai yra labai geri ir galima juos patobulinti tik atspindint e, ir taip jau subalansuotą požiūrį tekste. Ir turime išnaudoti galimybės, kurias siūlo gerai valdoma biomasė ir bioekonomika. E, biokuras e, mūsų ekonomikoje. Kitas rytis yra transportas, tai yra didžiulis iššūkis mums. Mes labai daug diskutavome apie tai ir čia, ir e, Briuselėje, ir nacionalinėse valstybėse dėl bioenergetikos panaudojimo transporto sektorija šitas iššūkis išlieka, lygiai taip pat kaip ir galimybės išlieka kažką padaryti transporto sektorija. Tai bus vienas iš klausimų, apie kurį mes kalbėsime, kai peržiūrėsime e, atsinaujančių energijos šaltinių direktyvą. Taip pat kalbėsime apie išmetalų sumažinimą e, ir taip e, vyks šią vasarą. Dėkuoju ir labai lauksime galutinių dokumentų. Madam Pala. Ačiū. Norėčiau paprašyti mūsų pranešėją pasisakyti, užbaigti diskusiją. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems pasisakiusiems už jų indėlį diskusiją. Norėčiau pabrėžti dar kartą vieną aspektą, ogi biokūro aspektą. Ant, komis, ant aplinkosaugos komis, komiteto darbo stalo dabar yra šis pranešimas, nes jie yra komitetas kompetentingas iš esmės šiuo klausimu. Tikiuosi, kad dėl mūsų pranešimo, dėl svarbiausių gairių sutarimą rasime. Trečią kartą. Diskutuojame dėl šio pranešimo. Noriu pasakyti, kad pasižymėjau visų kolegų pasisakymus. Mes peržiūrėjome tos 345 pakeitimus. Kitą savaitę gausite kompromiso siūlymus ir kompromisų, net ne kompromisų siūlymus. Tikiuosi, daugumos nuomonės ten bus atspindėtos. Tikiuosi, kad tas kompromiso dokumentas padės mums dirbti sparčiau ir gyvendinti tuos kompromisus, dėl kurių visi sutarsime. Svarbiausias tikslas yra pasiekti platų sutarimą, didelę daugumą. Dar kartą visiems dėkoju už bendradarbiavimą. Ačiū, pirmininkas, ačiū, ponė pranešėjai. Ačiū už pastabas ir visiems ačiū už sunkų darbą. 24 gegužėjas balsuosime į trekomitete. Birželio antrojoje plenarinėje sesijoje balsuosime plenarinėme posėdėje. tiek būtų šios popietės darbo daugumai jūsų, bet koordinatoriams darbo diena dar nesibaigė. Mums reikės dar vienos darbo valandos. Tačiau visi susitiksime rytoj ryte 9 valandą. Noriu visiems priminti, kad vyks papildomas įtre komiteto posėdis su kultūros komitetu gegužės 9 dieną nuo 7 iki 9 valandos vakare. Tai bus pirmadienis Strasbūre. Ačiū.